Bet prieš tai vertėjai noriu informuoti posėdžio dalyvius ir klausytojus, kad e, šiuo metu vyksta e, socialinis ginčas, konfliktas tarp vertėjų ir Europos parlamento administracijos. Dėl jo buvo vienašališkai primestos vertėjams naujos darbo tvarkos taisyklės, kuriamis yra ženkliai e, pabloginama vertėjų teikiamų paslaugų kokybė, todėl vertėjai apgalėstaudami turi informuoti posėdžio dalyvius ir klausytojus, kad šio posėdžio metu šiandien darbą baigsime vėliausiai 22 val. 30 minučių, kaip yra numatyta posėdžio programoje. Vertėjai dėkoju už jūsų supratimą. Ačiū. Tami. Šiandien komisaras, pristaty, komisaras Phil Hogan pristatys, kokie pokyčiai numatomi reformuojant bendrąją žemės ūkio politiką per kitą daugiametę finansinę programą. Europos parlamentas jau pradėjo analizuoti šį klausimą. Yra Dorfmano parengtas pranešimas, kuris buvo patvirtintas gegužės 30 dienos plenarinėje sesijoje. Taigi, yra nustatoma atitinkama ir procedūra, kai bus nagrinėjami teisės aktai. Mes šiandieną kalbėsime apie jau paskelbtus dokumentus. Po to parlamentas paskirs pranešėjus, vyks techninės diskusijos dėl, e, teisė, kuro, dėl teisės, pasiūlytų teisės aktų projektų ir jų turinio. E, mano įgaliojimai baigsis kitų metų gegužę, todėl visiškai akivaizdu, mūsų įgaliojimai baigsis kitų metų gegužę, todėl akivaizdu, kad laiko lieka vis mažiau ir mažiau. Vos e, nepilni metai ir reikės gerokai padirbėti suformuota mūsų pozicija BŽUP klausimais. Dabar pirmiausiai, ponia komisarė, suteiksime žodį jums, o paskiau vyks klausimai. Suteiksiu prioritetą tiems e, deputatams, kurie kalbės e, plenarnėje sesijoje žuvininkystės klausimais vėliau. Komisijos narys žodis jums. Much, uh... Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau atsiprašyti komiteto dėl to, kad vėluoju šį vakarą. Nelengva numatyti, kaip e, klostysis transporto situacija Prancūzijoje šiomis dienomis. Dėkoju, kad atvykote į šį sutikimą ir kad palengvinote e, E, mūsų diskusiją apie bendrą žemės ūkio politiką. Norėčiau pirmiausiai padėkoti pranešėje, kuris rengė pranešimą dėl komisijos komunikato dėl maisto žemės ūkio ateities. Kalbu apie poną Dorfmaną. Jo pasiūlymas yra labai konstruktyvus, labai naudingas. Jūs balsavote dėl šio pranešimo tiek komitete, tiek plenarnėje sesijoje ir tai labai svarbus indėlis į mūsų darbą. Aš prie to dar grįšiu vėliau. Komisijos pasiūlymas daugeliu požiūrių yra tik tai pirmojo etapo e, pabaiga ir prasideda dabar kitas svarbesnis e, etapas tarp institucinis. Tikriausiai jūs sutiksite su tuo, kad komisijos pasiūlymas bent jau yra geras pagrindas pradėti darbams ir reikia siekti visiems kartu dirbti pozityviai, konstruktyviai, kad mes e, suteiktume kaip galima daugiau naudos e, mūsų ūkininkams ir kaimo bendruomenėms. Ir aš e, mielai išklausysiu jūsų pasiūlymų, kurie galėtų prisidėti prie mūsų pasiūlymo patobulinimo. Mūsų nuomonė, mūsų pasiūlymas yra subalansuotas, realistiškas ir lapkritį mes paskelbėme komunikatą jau. Ir Mes siūlome naują teisėkuros struktūrą išmaniam žemės ūkiui, darnesniam, tvaresniam žemės ūkiui. Reikia taip pat atžvelgti į naujus iššūkius besikeičiančiame pasaulyje. Taip pat suprantame, kad yra daug spaudimo ES biudžetui ir ES apskritai susiduria su daugeliu iššūkių ir mano asmeninis uždavinys yra užtikrinti stabilumą, iškumą ūkininkams pirmiausiai e, atsižvelginti tai, kad ūkininkai turi priimti sprendimus dėl investicijų. Ir mūsų pasiūlymas parengtas atsižvelgianti tuos dalykus ir mes turime e, su sutarti dėl naujų teisėkuros pasiūlymų nepakengdami ūkininkams. E, E, mes e, turime kalbėti apie iššūkius susijusius su biudžetu, bet aš pasakysiu, kad vienas iš didžiausių iššūkių yra e, biudžetas ir apie tai kalbėjau su biudžeto komiteto pirmininku šį vakarą. Pasitrauks Junktinė karalystė ir tai yra viena iš didžiųjų grinųjų mokėtojų. Ir mes neteksime maždaug 12 milijardų eurų mūsų biudžete dėl to ir valstybės narės turi siekti sutarimo ir e, atsižvelgti naujus ES prioritetus, tokius kaip migracija, e, ekonominės pinigų sąjungos e, stabilumo priemonė, saugumas gynyba. Mes turime atsižvelgti visus tuos dalykus ir mes turime galvoti, kaip dirbti Kadangi trūksta sutarimo dėl biudžeto, komisija e, bandė pasiūlyti tokį biudžetą, kad būtų galima deramai dirbti. Ir komisija pateikė pasiūlymus dėl sumažinimo e, bendrosios žemės ūkio e, politikos finansavimo 5 procentais dabartinėmis kainomis ir 12 procentų palyginamosiomis kainomis. Ir jūs pamatysite mūsų pasiūlymus. Aš Esu matęs analizę, kur sako, kad e, skaičiai pateikti nėra sąžiningi ir aš noriu atmesti šį argumentą. Tačiau taip pat nesutinku su alternatyvia analizė ir nei mano tarnybos, nei mes nesuprantame, kokiu pagrindu atlikta ta analizė. Aš nenorėčiau dabar pradėti kokių nors akademinių diskusijų apie tai, kaip mes lyginame daugiamečius biudžetus, lyginame programas. Uh, E, e, mūsų partneriai ūkininkai žino, kaip galima palyginti skaičius. E, ir svarbiausias dalykas ūkininkų yra galutinis rezultatas. Mes norime dirbti skaidriai ir aš tikiuosi, kad mano tarnybos aiškiai jums uh, pateikė aišku aiškinamai raštą apie BŽUP po 20 metų. Taip pat ten pateikti paaiškinimai dėl skaičiavimų, atspirties taško, e, įskaidimo atskirų dalykų ir panašiai. Mano e, tarnybos ir toliau e, galės jums pateikti paaiškinimus, jeigu jums jų reikės. Mano nuomonė, biudžetas yra labai sudėtingių aplinkybių rezultatas. Aš labai atidžiai įsiklausiau į kai kurių valstybių reakciją. Pirmiausia, e, noriu paminėti Sofijos žemės ūkio ministrų susitikimą. Taip pat Europos parlamento narių nuomonė apie biudžeto pakankamų. Aš norėčiau patikrinti jums, jeigu atsiras daugiau pinigų e, žemės ūkiui, tai aš tikrai tam nesipriešinsiu, tikriausiai ne jūs, nei dar kas nors, bet mes turime pasiekti susitarimą su visais, kad taip ir atsitiktų. Ir e, raginama e, išlaikyti bent jau tokį pat biudžetą per kitą programavimo laikotarpį, bet dabar valstybės narės ir kiti turi nuspręsti, kaip mes tą galime užtikrinti. Galutinis rezultatas dėl daugiametės finansų programos yra valstybių vyriausybių E, vadovo rankose ir aš noriu pasakyti, kad mes sieksime pagerinti žemės ūkio padėtį, bent jau aš tą darysiu. Politika yra pasirinkimo dalykai, ypač kai turime mažiau pinigų ir aš nuo savo galiojimų pradžios bandžiau įsiklausyti į ūkininkus, į ministrų mintis, taip pat siekiau su jumis ir e, šioje salėje ir žemės ūkio komitete susitikti. Uh, Mes kartu apibrėžėme silpnasias pusės, rengėme daug diskusijų ir tai įsiliejo į mūsų pasiūlymus komisija siekia pirmiausiai užtikrinti paramą pajamoms ūkininkų, apsaugoti tiesioginės išmokas, nes tai yra nepaprastai svarbus elementas tam, kad ūkininkai ir jų šeimos e, galėtų tikėtis išgyventi. Jeigu palyginsime ūkininkus su kitais sektoriais, 47 procentai jų pajamų ateina iš tiesioginių išmokų, e, kitos pajamos iš rinkos, kuri gali būti labai sudėtinga, laki ir panašiai. E, labai svarbus yra išorės konvergencijos elementas e, ir valstybės valstybių narių įnašai labai svarbus dalykas. Mes norime daugiau ambicijų šioje srityje bet e, viskas yra sudėtinga ir gali tekti mm, mažinti biudžetą tam, kad atsirastų daugiau lėšų išorės konvergencija. Aš tikiuosi, kad tų pinigų bus daugiau ir mums pasiek, pavyks pasiekti e, pažangą. Dėl sąžiningo e, išmokų paskirstimo ir paramos. Svarbiausia yra parama smulkiems vidutiniams ūkiams, nes tai yra pagrindas žemės ūkio politikoje. Mes pateikėme atskirus atitinkamus pasiūlymus. E, mes atsižvelgsime į atlyginimus ir darbo sąnaudas apribuodami išmokas ūkiui. Tiesioginės išmokas 60 ir 100 tūkstančių eurų. Tarptų dviejų e, skaičių mažinimo elementas bus ir e, pagal kiekvieną šalį bus paskirstita. Taip pat vienkartinės išmokos e, bus apibrėžtos aiškiai. Trečias dalykas e, - vidinė konvergencija. Valstybės narės turės užtikrinti, kad e, daugiametės finansinės programos laikotarpio pabaigoje ne mažiau negu 75 procentai turėtų būti išmokos. Vidutinių pajamų 75 procentai. Taip pat įsa lėšas yra labai svarbios. Ir mes norime, kad būtų pažiūrėta į bendro finansavimo normą kaimo rėmimo fonde. 15,3 procentai antrajame ramstyje numatyta viena iš priežasčių, kodėl mes teikiame tokį pasiūlymą, o nesiūlome didinti tiesioginės išmokas, yra ta, kad valstybės narės pagal antrąjį ramsti pačios iš savo išteklių turi užpildyti tą susidariusią spragą ir 15 procentų pervedant iš pirmojo ramščio į antrąjį ramsti, jos gali geriau panaudoti lėšas. Ir jeigu valstybių narių nuomonė, ypač e, kaimo plėtra, tai yra antrasis ramstis, sudaro pagrindinę dalį. Europoje ir yra labai svarbi. Mes taip pat e, daug svarstėme, kaip ką įtraukti į mūsų politiką, ne dėl ideologinių priežasčių, bet dėl tarptautinių priežasčių ir e, kokį poveikį daro ir rinkos. Nes jeigu neatsižvelgsime tuos veiksnius, tai kils pavojus mūsų bendrai žemės ūkio rinkai. Tačiau svarbiausia žiūrėti, į ką orientuotas. Ir visom šiom aplinkybėm esant, mes nutarėme sustiprinti ūkininkų poziciją maisto grandinėje. Ir komisijos pasiūlymas numato kad ateityje pagal BŽUP bus galima remti gamintojų organizatorius, kurie dalyvauja bendrose veiksmuose, kurie <clears throat> kuri padeda sumažinti, pavyzdžiui, maisto atliekas. Tokiu būdu ES prisidės prie taip vadinamų veiklos programų, operational programs, kurios bus privalomos ir tas elementas įvedamas pirmą kartą. Mes taip pat bandėme numatyti ir naujų galimybių, atsižvelgdami į tai, ką siūlėte jūs, tam, kad sustiprėtų ūkininkų vaidmuo maisto grandinėje. Valstybės narės iš pirmojo uh, um, ramšio nacionalinio voko galės skirti 3 e, procentus šitam reikalui. Pirmininkė, aš manau, kad jūs uh, ir kiti nenustabote, kad labai didelis dėmesys e, reformuojant BŽUP skiriamas yra aplinkosaugai. Tai aiškiai pasakyta mūsų lapkričio mėnesio komunikate. O komunikatas yra paskmė 15 metų Paryžiaus susitarimo, kurios, e, pagal kurį valstybės prisėmė nemažai įsipareigojimų, įskaitant ir mytybos problemas spręsti jungtinių tautų kontekste. Taigi mūsų piliečiai turi vertinti tai, ką gamina ūkininkai, bet ūkininkai gali teikti tą viešąją paslaugą maisto pavydalu, tik tai turėdami atitinkamas sąlygas. Vienas iš trijų pagrindinių BŽUP ateities politikų um, kaip elementų yra orientuota būtent į klimato kaitos ir aplinkos saugos e, veiksmus. Ten valstybės narės turės nustatyti savo tikslus. Mes Taip pat atsižvelgėme ir į kritiką, kuri buvo įsakyta egzistuojančio žalinimo arba ekologiškumo skatinimo sistemos požiūrių. Ir Tačiau dabartinė ekologinė sistema bus e, įgyvendinama toliau tik tai kitaip. Ir stiprinsime sąlygas sus aplinkosauginės ir klimato kaitos sąlygas ir jos bus susijętos su tiesioginėmis išmokomis. Bet iš iš apskaičiavimų bus išbrauktos vietovės, kuriuose didelės gamtinės kliūtis. Jeigu valstybės narės turės galimybių, jos galės suteikti iki 15 procentų iš pirmojo ir antrojo ramšio papildomai aplinkosauginių priemonių e, įgyvendinimui. Mes taip pat e, suteiksime valstybėms narėms e, galimybę pagal pirmąjį ramstį įgyvendinti ekologinės sistemas. Ir tai paskatins ūkininkus dar labiau atsižvelgti į klimato kaitos priemonių įgyvendinimą ir aplinkosauginės priemonės. Taigi visi šitie veiksmai turėtų sudaryti apie 40 procentų bendro BŽUP e, biudžeto. Kitaip sakant, tas 40 procentų bus skirta aplinkosaugai ir klimatui. Kitas dalykas tai BŽUP politikos supaprastinimas ir administracinių taisyklių supaprastinimas. Per praėjusius trijus metus atsirado šimtas naujų priemonių, bet mes turime visą tai sutvarkyti. Teisi, teisingai buvo kritikuojama politika, ją kritikavo ypač ūkininkai, bet taip pat ir valdžios institucijos. Du aspektai pagal naują variantą yra svarbus supaprastinimui. Pirmiausia, taisyklės bus nustatomos atsižvelgiant į tas aplinkybės, kuriomis faktiškai dirba galutiniai naudos gavėjai. Kitas dalykas, kad taisyklės remsis aiškiomis veiklos programomis atsižvelgiant į BŽUP tikslus. Didesnis skaidrumas, atskaitomybė ir geresnis teisinių dalykų supratimas yra labai svarbus elementai, jeigu mes norime, kad ūkiai gerai funkcionuotų. Priemonės bus apibrieštos konkrečiau, kad jas būtų lengviau suprasti ūkininkams. Kitas antras elementas susijęs su supaprastinimu, tai pereimas nuo vykdymo taisyklių prie veiklos rezultato taisyklių. Komisijos auditai bus ribotai ir remsis pagrindiniais principais, o ne bus vadovaujamasi atskirais reikalavimais keliamais konkrečiam ūkiui. Naujų technologijų panaudojimas leis supaprastinti ir automatizuoti daugelį administracinių procedūrų. Tiesiog reikės užtikrinti geresnę prieigą ūkininkams prie ūkių konsultacinių tarybų, prie valdžios institucijų, kurių darbas taip pat bus supaprastintas dėka naujųjų technologijų nes pavyzdžiui bus išnaudotos palidovinės nuotraukos nustatant e, žemės ūkio sklipų tapatybę, taip pat bus naudojamas erdvinis apskaičia, erdvinis duomenų tikrinimas. Ir ateityje sistemiškai bus stebimi e, visi ūkininkai ir jų veikla. Tai padės užtikrinti palyginti e, mažomis sąnaudomis, duomenis. Kitaip sakant, bus gaunami palyginamieji duomenis, kurie yra labai aktualūs visose srityse, ar tai būtų maisto sauga, ar tai būtų ap, aplinkosauginių priemonių įgyvendinimas. Taip pat, kalbant apie klasikinę kontrolę, tokios kaip patikrinimai vietose, bus, jų skaičius bus sumažintas ir tai atitinkamai sumažins kontrolę uh, E, kontrolės apimtis ir palengvins ūkininkų gyvenimą. Dar vienas dalykas, kad ūkininkai visada susidurdavo su sunkumais pateikdami paraiškas paramai gauti, kokia parama ta bebūtų. Mes dabar bandome. Um, į, bandysime įdėksi absoliučiai sklandžią sistemą, nes reikės tik tai patikrinti administracinioms įstaigoms, ar ūkininkas atitinka reikalavimus e, ir gali pasinaudoti tam tikromis teisėmis ir paraiškos formos bus automatiškai užpildomos. Ūkininkai taip pat gaus naudos ir iš skaitmeninių technologijų, kad galėtų geriau valdyti savo ūkius ir geriau išnaudoti automatizuotus procesus. O tai e, reikš, kad sumažės, e, su, sumažės uh, rašliavos. Duomenų apdorojimas leis um, patikrinti automatiškai uh, teisę į išmokas, teisę gauti paramas ir tai leis taip pat sumažinti patikrinimus vietoje. Bei tokių metų eigoje vykstančių stebėjimų bus nulatos renkami duomenys, kuriuos bus įmanoma palyginti ir kurių pagalba bus galima įvertinti priemonių įgyvendinimą. Tai palengvis gyvenimą taip pat ir tiems, kurie formuoja politiką. Ir galiausiai skaitmeninės programos jau pasiteisino ir jų pagalba galima išvengti bereikalingų, bereikalingų um, baudų. Tam, kad sumažėtų našta ūkininkams, kaip jau minėjau, valstybės narės automatiškai e, pildys administracinės, valstybių narių administracinės įstaigos automatiškai pildys formas paraiškų ir iš surinktų e, stebėjimo duomenų galės pateikti duomenis ne e, nesilankant ūkiuose, tai bus didžiulė pažanga. Dar vienas klausimas, apie kurį noriu pakalbėti atskirai, kuris yra BŽP politikos centre, tai yra bendrumas. Neabejotinai, kad BŽP turi būti tikra politika, besiriaminti subalansuotomis priemonėmis, suteikianti valstybėms narėms pakankamai lankstumą. Net ir šiandien valstybės narės gali veikti lankščiai, bet valstybės narės turėtų veikti dar lankščiau, kad galėtų tinkamai ir greitai reaguoti į vietos sąlygos. Bus atsisakyta visus tempti ant vieno kurpalio. Ir mes galime sumažinti ir ūkiams administracinio darbo naštą vadovaudomėsi bendraisiais BŽUP politikos tikslais. Taigi tokios pusiausviros ir tarpusavio suderinamumo mes siekiam ir labai noriu e, pakviesti jūs dirbti kartu su mumis, kad galiausiai mūsų ūkininkai gautų naudos ir kad mes pasiektume savo tikslų, uh, užtikrintume maisto tiekimą, užtikrintume saugę ir švarę aplinką, vykdytume e, klimato kaitos padarinių švelninimą. Pasigirsta balsų, kad BŽUP bus renacionalizuota. Ne E, teisėkuros aktuose bus numatyti bendri tikslai ir baziniai reikalavimai. Numatytos e, svarbia, devyni svarbiausi teisės aktai. Ir BŽUP tekste bus, at, bus labai kruopšiai įvertinamas pačios politikos ir siūlomų priemonių darna su iškeltais tikslais. Valstybės narės nebejotinai gaus ne tik finansinę, bet ir kitokią paramą. Ja teiks e, komisija ir padės joms parengti savo bažaupą strateginius e, planus. Ir jeigu bus pastebėta, kad valstybė narė atsilieka vykdydama tuos planus, komisija nebejotinai padės jai imtis taisomųjų veiksmų. Mes tą darome jau ir šiandieną. Valstybių narių, valstybės narės galės sudaryti tokius veiksmų planus, bet jeigu jie bus visiškai neįgyvendinami, tai gali būti tada ir laikinai sustabdomas išmokų mokėjimas. Ir nors valstybės narės bus atsakingos už strateginio plano įgyvendinimo vertinimą, komisija parengs galutinį, galutinę ataskaitą apie valstybių narių pasiektus rezultatus remiantis trejų metų duomenimis. Taigi toks bus, tokia bus nauja ataskaita. Ir jinai tikrai nieko bendro neturi su renacionalizacija, tą aš jums galiu patvirtinti. Ir a, tikrai mes galime apie tai pakalbėti. Pane pirmininkė, pačioje pradžioje a, aš paminėjau Dorfmano pranešimą, kurį parengė Europos parlamento kolega. Po to, kai jisai buvo patvirtintas plenarinėje sesijoje, mano tarnybos labai kruopšiai išanalizavo pranešimo turinį tam, kad įsiaiškintume, kur ir kiek plačiai mes nesutarėme, kur ir kas kertasi su komisijos um, pasiūlymų. Ir turiu pasakyti, kad 90 procentų tų rekomendacijų, kurios pateikamos parlamento Dorfmano pranešime, iš esmės jomis atsižvelgta į komisijos teikiamus pasiūlymus. Todėl a, principinė sritis, kurioje mes nesutarėme, manau, mes galime greitai susitarti, jeigu a, gerai panalizuosime, bet ta principinė nesutarimų sritis tai pinigai, tai pats biudžetas, apie kurį aš jau pasisakiau naujo sąsajos, naujos sąlygos, kurios galios valstybėms narėms, ūkininkams ir regionams remiasi um, Lisabonos sutartimi. Mes daug dėmesio skirsime smulkiems ir vidutiniams ūkiams. Padė, e, užtikrinsime, kad valstybės narės galėtų veikti vadovaudamosi bendromis europinėmis taisyklėmis lankščiai savo šalise, kad nebūtų valstybėse narėse perteklinio reglamentavimo, kad būtų baigta, sustabdyta šita vėluojančių mokėjimų ūkininkams praktika. Mes kūrėme smulkių ūkių sistemą, kuri, kuri bus susijusi su palidovinių galimybių išnaudojimu pagal kurią bus iš, mes taip pat išlaikysime dviejų ramščių sistemą, mes nenaikiname tiesioginių išmokų, bet daugiau paramos teiksime moksliniams tyrimams, technologijų plėtrai ir um, ir naujoms technologijoms. Tam bus skirta papildomai iš horizontas 2020 milijonų eurų. Bus išlaikyta taip pat ir vienkartinės išmokos už plotus schema bei atitinkamos sistemos, kuriomis įvertinamos aplinkos saugos priemonių gyvendinimas bei maisto tiekimas į rinką. Bet mes turime pagerinti išorės konvergenciją ir pirmą kartą mes parengėme pažangaus kaimo iniciatyvą Mes išlaikome bendrą rinkos organizavimą. Pirmajame ramsės numatėme supaprastinimą teisinių reikalavimų ir daugiau lankstumo valstybėms narėms tam, kad jos galėtų parengti rizikos valdymo priemonės, kurios bus privalomas. Taip pat mes įtraukėme skyrių į išskirtinės priemonės bendrosios rinkos organizavimo reglamente dėl skaidrių sprendimų, kad būtų tvirtas BŽUP pasiūlymas. Mes sutarėme dėl bendros stiprios sistemos es lygmenių, bendros sprendimo procedūros ir mes manome, kad iki dabartinės kadencijos pabaigos reikia kaip galima dėl daugiau dalykų susitarti, reikia pripažinti kosmoso technologijų labai svarbu vaidmenį, taip pat užtikrinti žiedinės ekonomikos integravimą geresnį. Dėl žalinimo priemonių mes, e, kaip ir jūs rekomenduojate, siūlome supaprastinti sąlygas pirmajam brangiam ramščiui e, tai bus privaloma, taip pat naujoji sistema su paprastima bus pagrįsta apie bendrosiomis taisyklėmis, taip pat bus antrajame ramstėje numatytos aplinkosaugos priemonės, o dėl smulkių vidutinių ūkių jiems bus, bus numatytos priemonės mokymo srityje, inovacijų taikymo srityje, taip pat jaunų ūkininkų apmokymo, apmokymų bus skirta daugiau dėmesio. Tai yra daugybė pavyzdžių apie tai, kur mūsų mūsų nuomonės sutampa, jūs balsavote dėl jų. E, Europos parlamentas ir Europos komisija e, sutarė dėl daugelio dalykų ir aš manau, kad tai, ką mes pasiūlėme, yra geras pagrindas bendram darbui. Pirmininkė, aš norėčiau dabar baigti ir pasakyti, kad pasiūlymo turinys per ateinančias savaitės bus tikslinamas ir, ir mano tarnybos, ir jūsų tarnybos e, dirbs kartu ir aš tikiuosi politinė prasme taip pat galėsime bendradarbiauti dėl įvairių pasiūlymų aspektų. Mes bandėme e, spręsti didžiausias politinės problemas e, darėme sąsąją su jūsų pasiūlymais, su mūsų pasiūlymais, taip pat matėme pirmasis reakcijas. Ir Komisijos pasiūlymai yra išeities taškas, tai yra geras pagrindas tam, kad politiką supaprastintume, modernizuotume, e, tai pagrįsta jūsų pranešimais, taip pat vadovavomės e, ministrų tarybos mintimis ir dirbsime toliau, norime dirbti konstruktyviai. Aš noriu Jūs patikinti, kad Jūsų ekspertizė padės mums, mes turime įdėkti priemonės, kurios būtų geros ūkininkams ir dirbsime toliau per ateinančius mėnesius. Mes sieksime pagerinti pasiūlymą, kur mūsų nuomonė tą bus galima padaryti. Dėkoju. Labai ačiū, pradėjom šiek tiek vėliau komisijos nario pasisakymas užtruko ilgiau nei įprasta. 40 kolegų prašo žodžio. Koordinatoriams suteiksime po dvi minutės, kit, po to išklausysime komisijos nario atsakymus ir po to e, klausintai gaus po vieną minutę laiko. Labai prašau visų neviršti kalbėjimo laiko, prašau išvengti tų padėkos žodžių, visi galime padėkoti kartu, nes tie padėkos žodžiai užima maždaug ketvirtadalį pasisakymo laiko. Taigi, e, pradėkime ir kai jau liks 15 sekundžių iki laiko pabaigos, tai duosiu jums ženklą. Ponai, dėsiu 2 minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū komisijos nary. Aš e, e, klausydamas jūsų kalbos komisijos nary prisiminiau e, dešimtį dešimtmetį, kuomet e, vienas pardavėjas e, pardavė e, laikantis tris karves, sugebėjo pateikti rinką puikų melžimo aparatą. Jūs taip pat labai spūdingai kalbate, šnekėdamas apie biurokratijos mažinimą, aš bijau, kad biurokratijos tik tai padaugės Remdamas Vokietijos patirtimi galiu pasakyti, kad e, e, mes mylime ES labiau nei savo šalį ir tikrai pabandysime kuo biurokratiškiau šią naują tvarką įgyveninti. Šiandien buvau sustikęs su jaunaisiais ūkininkais. Daugelis iš jų minėjo, kad e, šiomis sąlygomis tikrai jie nesugebės ir nebus pasirengę toliau ūkininkauti. <clears throat> Bavarijoje, pavyzdžiui, dabar pagal antrąjį ramstį daug lėšų lieka nepanaudojama, nes to lėšų panaudojimas patenka į dvigubą e, finansavimo dvigubos paramos apriepti, nes jeigu gaunama tinkama parama pagal pirmąjį ramstį, tai pagal antrąjį jos prašyti negalima. Noriu atsiprašyti E, kolegų už vicepirmininkę Marit Maginis, nes turi dalyvauti Dublinė e, e, premijos apdovanojimo teikimo ceremonijoje buvusią Marijos vyriausybės vadovą Kenį, jie manęs paprašė jos vardu užduoti klausimą. Ar BŽP pasiūlymas yra tinkamas ir atsparus, kad atsvertų breksito poveikį žemės ūkio politikai ir žemės ūkiai ES apskritai. Ačiū. Pone komisijos nariai, jūsų pasiūlymas nėra pakankamai plačių užmojų, nėra tolygus ir nėra realistiškas, jame nesižvelgiama į pokyčius vykstančius pasaulyje. Jūs kalbėjote apie atitinkamą e, paramą e, kaimo plėtrai ir biudžeto pokyčius, tačiau jūs paprasčiausiai pateikėte pasiūlymą, kad būtų pasiektas kuo, susit, kuo greitesnis susitarimas, e, atsiejant e, išmokas, e, vykdant dereguliavimą ir tokia strategija neturi bendro vardiklio. Taip pat pagal Lisabonos E, sutartį, jūs praktiškai e, nepaliekate Europos parlamentui jokios įtakos ir jokio balso priimant sprendimus dėl nacionalinių strategijų. E, todėl gali kilti įvairių kryžių žemės ūkio politikos srityje, nes jūs vadovaujatės liberalių požiūrių, nėra numatyta atlyginti ūkininkams už visuotinės svarbos paslaugų teikimą. Manau, kad krizės atveju rinkoje kilus tam tikroms krizėms e, komisija privalo įsikišti ir padėti ūkininkams. Todėl aš ir toliau raginu e, nacionalizuoti bendrą žemės ūkio politiką ir prašau sureaguoti į tokį mano pasiūlymą. Ačiū pirmininkė. Uh Aš e, išvengsiu įvairių mandagių formuluočių ir eisiu iškart prie reikalo. Žemės ūkis, kaip žinote, yra tokia pramonės šaka, kurioje viskas vyksta sklandžiai, gerai, tačiau kai e, atsiranda kokia nors krizė, tai ūkininkai nuo jų labai smarkiai nukenčia ir negali daryti joms jokios įtakos ir tą jau patyrėme ne kartą per e, pastaros keletą metų. Busimoji BŽUP e, privalo numatyti tinkamas priemonės, kuriamis ūkininkai galėtų pasinaudoti, kad atremtų kylančius iššūkius. Aš noriu paklausti jūsų, kaip e, ketėti nešti didesnį iškumą susijusius su kreditavimo e, procesais vykstančiais valstybėse narėse ir ar yra numatoma kokia nors bendroji uh, koordinavimo struktūra. Aš tikrai nenoriu, kad mes sukurtume naują mostišką biurokratinę struktūrą, kad e, ūkininkams reikėtų kiekvieną kartą pagrysti e, bet kokius savo e, veiksmus ir kad valstybės narės dėl to turėtų aiškintis su komisija. Tikiuosi, kad per atėjančius mėnesius daugiau informacijos gausime apie tai. E, minėjote, kad galtinis rezultatas turi būti naudingas ūkininkams, tai yra svarbiausias. Aš stebėjau vykdomą BŽUP reformą, e, e, kurią vykdė jūsų pirmtakai, Fischer Ball dabar jūs. E, kuomet e, anksčiau buvo e, reformuotas BZP ir tiesiog nes išmokos įvestos jos nebuvo susijėtos su jokiais indeksais. Dėl to ūkininkams kiekvienais metais buvo išmokos mažinamos ir visiškai priežasčių nenurodant. Noriu pasakyti, kad tuos pinigus anksčiau gaudavo galvijų, avių augintojai, kiti ir dabar uh, praktiškai jiems jokios paramos e, neliko e, dėl e, prekybos susitarimų, kurie pasirašomi su Merkosur šalimis. Mes daug kalbame apie liberalizmą, tačiau jo šaltinių ir priežasčių reikėtų ieškoti komisijos narės Fischer Ball veikloje, tačiau dabar galime tą pamiršti. Kitas klausimas. Komisijos narė, ačiū už jūsų pristatytas mintis ir pasirengimą toliau diskutuoti su mumis, atsakyti į užduodamus klausimus. Man svarbiausias yra biudžetas ir e, klausimas, kas įvyks, jeigu jis laiku nebus patvirtintas, ar bus numatytas pereinamasis laikotarpis, ar jau dabar ūkininkai turi tikėtis e, išmokų sumažinimo, jeigu nebus biudžetas patvirtintas, minėjote, strateginius planus. Girdėjau, kad yra ketinama įsteigti darbo grupę, kuri teiktų paramą valstybėms narėms. Manau, kad ta darbo grupė turi būti įsteigta kuo greičiau. Ar, pasiūlyti, ar siūlysite konkrečias įgyvendinsiamas priemonės, ar tik tai informaciją suteiksite, kaip turėtų atrodyti tie strateginiai planai. Buvo kalbama apie procedūrų supaprastinimą, tačiau jūs reikalauti iš valstybių narių kiekvienais metais parengti atitinkamas rezultatus vestinės ir e, e, maistinių medžiagų planus. Nežinau, kaip tai turėtų palengvinti gyvenimą ūkininkams dėl e, saligiškumo. Noriu užduoti klausimą ar e, būtina valstybėse narėse, e, tiksliau, ar e, tai apriepia konsultavimo struktūrų sukūrimo valstybės narėse, kadangi daugelį jų tokių struktūrų nėra. Taip pat noriu žduoti klausimą, kaip reikia užkirsti kelią ūkių skaidimui ateityje, nes šis klausimas mums labai rūpi. Žinoma, ūkių mažinimas suteikia ir tam tikrų papildomų galimybių, kuriomis reikia e, pasinaudoti. Taigi šio pasiūlymo mes nevertiname vienareikšmiškai neigiamai, nes tikimės, kad iš to gaus naudos smulkusis verslas pos kalkyko. Ačiū pirmininkė. Kiekvienas žemės ūkio, už žemės ūkio atsakingas komisijos narys yra lyginamas su e, savo pirmtaku ir galime pastebėti, kad kiekvieną kartą jaunųjų ūkininkų dalis skaičius mažėja, neligybė e, didėja, dabar 80 procentų išmokų gauna 20 procentų ūkininkų. Žinome, kad vienintelis būdas tinkamai išspręsti šią neligybės problemą yra nustatyti e, viršutinės tiesioginių išmokų ribas kuris gauna ūkininkai, remdamiesi nutekintais dokumentais. E, manome, e, matome, kad komisija 60 tūkstančių viršutinę ribą ketina numatyti, e, tačiau tame pasiūlyme yra labai daug spragų. Iš tiesų, BŽP išmokos yra tik tai miražas. Šiandien kalbėjote apie tai, kad norėtumėte E, ypatingą dėmesį skirti tiesioginiams išmokoms. Aš e, noriu pasakyti, kad jūs iš tiesų pirmenybę e, teikėte ir toliau tik tai turtingiausiams ūkininkams. Kalbant apie jaunosius ūkininkus, jeigu norime Europos žemės ūkio ateities, tai turime investuoti į jaunuosius ūkininkus ir išlaikyti e, jiems numatytą parmą. Nekartą kalbėjote apie supaprastinimą procedūrų. E, man negirdėjau ne vienos e, kalbos, kurioje nebūtų šis žodis minimas. Jeigu norime iš tiesų supaprastinti bežiupę išmokų sistemą, turime patvirtinti ūkininko apibrėžimą ir e, remtinos žemės plotų apibrėžimą. Ir kodėl e, mes negalėtume nustatyti vienodų išmokų už hektarą. Ir jeigu būtų pateiktas toks pasiūlymas, tai e, jis būtų naudingas dideliai daugumai ūkininkų, kaimo vietovės gautų didžiulį masto ekonominę paramą ir vienintelį, kurie prieštarauja tokiam pasiūlymui, e, tai yra stambiųjų ūkių atstovai, kurie šiuo metu tik tai e, išsiurbė tiesiog e, bendro žemės ūkio politikos biudžetą. Ačiū komisijos nariai. Jūsų žodžiai yra teisingi, tačiau politiniai pasiūlymai paprasčiausiai yra įgavę tik tai naują pavydalą, nes nuo bendrosios žemės ūkio politikos kenčia tūkstančiai ūkininkų. E, darbuotojams dirbantiems žemės ūkį sudaromos blogesnės darbo sąlygos ir toliau 80 procentų išmokų išmokama pagal pirmąjį ramstį, taigi viskas lieka taip, kaip yra. Daug kalbate apie ekologiškumą, skatinimą, žalinimą, tačiau neminėjote ne vieno žodžio apie tai, kaip turėtų atrodyti naujos aplinkosauginės priemonės. Ar jūs manote, kad valstybės narės parengs tokius planus, kuriuose bus daug dėmesio skiriama? E, ekologiškumui. E, jau per pastarąją, po pastaros mažiau per reformos buvo skundžiamasi dėl pernelik didelės biurokratinės naštos. Ar matote, kad dabar bus kitaip? Jūs e, kalbate ir toliau apie būtinybę stiprinti savo pozicijas žemės ūkio produktų pasaulinės prekybos kontekste. Pripažinkite, kad tai yra pas, pagrindinis jūsų tikslas, tačiau iš tiesų mes negalime atverti savo žemės ūkio rinkų ir negali Europos ūkininkai gaminti savo gaminti gaminių e, žemės ūkio produktų pigiau, nes tai pakenks aplinkos, saugum, aplinkos saugos e, politikai. Pagal antrąjį ramstį paminėkite e, tikrus skaičius, 25 procentai yra iš tiesų numatyta, o ne 15 ir tokiu būdu mes sužlugdysime paskutinius regionus, kurie dar laikosi iš žemės ūkio E, taip pat jūs minėjote apie virštinių ribų nustatymą, tačiau galite tai pamiršti, nes penkios didžiausios valstybės narys tam pasiūlymai e, prieštarauja. Taigi geriau atsimkite šį pasiūlymą, pristatykite, parenkite kuo greičiau naują, padarykite išvadas e, iš likščiolinės nevykusios bendrosios žemės ūkio politikos. Taigi po dviejų savaičių atvykite vėl pas mus į posėdį, pristatykite, pateikite savo naujus pasiūlymus, toks būtų mano geriausias jums E, patarimas. Tikiuosi, kad čia jūs nerimtai kalbėjote. E, sako pirmininkas, e, turime 20 milijardų prekybos perviršių, ponas Egni. Kuris iš penkių šiltnamio efektą sukeliančių dujų mes sumažinsime, kaip mes uh, užtikrinsime švarų vandenį ir kaip išmatuosime, kiek išmesta tų dujų į atmosferą. Tas pats turėtų būti taikoma metanui, taip pat ir uh, azoto oksidams. Komisija kalba apie tai, kad reikia didinti kul, ankštinių kultūrų plotus, bet ką komisija siūlo kitoje srityje susijusia su klimatu, kaip išmatuoti išmetamų dujų, metano ir panašių kiekį. Ir ar tikrai nepablogės padėtis šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo srityje? Ar tai nedarys įtakos e, vandenino surovėjams, ar nedarys įtakos kitiems e, klimato kaitoms, kaitos e, aspektams. Mes iš tiesų turime tikriausiai ūkininkams nurodyti, visą vadovėlį parašyti, kaip jie turi patobulinti ir pagerinti oro sąlygas, nes kitaip mes čia tuščiai mušam būgną. Labai ačiū. Toliau ponas Vazov. Dėkuoju, gerbimas pirmininkė. Ačiū, gerbimas komisijos nariai. Aš manau, kad ūkininkai ir žemės ūkis turi būti BŽUP e, esmė, o dirba yra šiaip tarsi pagrindas e, žemės ūkio. E, aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į galimybės perkelti lėšas iš pirmo į antrąjį ramstį. Tai yra 90 straipsnis. Ir e, tai jūs sakote, kad žemės ūkis bus skirta, kuriame bus akcentuojamas ūkininkų vaidmuo. Jūs kalbėjote apie 112 e, straipsnį, kur minimos paskatos už veiksmus skirtu, skirtus aplink, aplinkos apsaugai, bet ar tai nepakenks ūkininkams? Uh, Jūs sakėte, kad bus siekiama supaprastinti BŽUP. Aš tikrai netikiu, kad taip ir bus, nes kiekvieną kartą atsiranda vis daugiau suvaržymų, vis daugiau administracinių reikalavimų ir e, ūkininkai dėl to vis e, labiau nusigręžia nuo šios veiklos. Dar vienas 68 straipsnis, e, kuris labai svarbus. E, Labai dažnai žmonės nusivilia egzistuojančiomis sąlygomis ir taip pat tai yra susijęs su draudimu pirkti žemės ūkio žemę. Dažnai matome, kad jeigu tokia veikla yra nevaržoma, matome, kad vyksta laukinis investavimas ir niekas negalvoja apie ūkininkų interesus, yra bandoma tik tai supirkti žemę ir ją eksploatuoti, vyksta žemės spekuliavimas. Norėjau išgirsti jūsų minčių apie tai. Na, ačiū, ponios ir ponai, dabar mes išklausysime komisarą. Prašom. Ačiū, ponia pirmininkė. Dabar santykis tarp komisijos ir valstybių narių pagal dabartinę politiką patvirtintą 2013 metais santykis yra kiek kitoks. Komisija ir ūkininkai yra įvairios e, programos, kurios vyksta būtent tokiu burtu. O bendro valdymo požiūriu, tai turėtume pereiti sklandžiai prie įgyvendinimo. Nes iš tiesų, kodėl mes prašome BŽUP strateginių planų? Valstybės narės parengs savo planą, o ne visos 27 renks tokį patį planą. Ir europinių lygių tie planai turės bus patvirtinti visos komisijos, ne kažkokio vieno komisaro. Ir uh, vadovaudamasi objektyviais kriterijais. Tai yra esminis pasikeitimas. Europa nenurodinės daugiau valstybėms narėms, kur ir kokį medelį pasodinti. Tuos tikslus turės nusistatyti pačios valstybės narės ir į tai noriu atkreipti jūsų dėmesį. Na, kalbant apie tai, kad dar kursime biurokratiją, žinot, man atrodo, kad, jau biuro, kad daugiau biurokratijos jau nebeįmanoma sukurti, nes yra visas taisyklių miškas. Ir dabar, pavyzdžiui, automatinis paraiškų pildymas jau savaime sumažins darbo administra biurokratijos naštą. Ir pirmą kartą, ponė Dasai, numatyta tarp devinių tikslų vienas esminis tikslas susijęs su jaunaisiais ūkininkas. Ir jeigu, pavyzdžiui, gerai veikiama partnerystės atveju ar nuomojamos žemės atveju, kuri vėliau yra dirbdama, sukūriama papildoma vertė, valstybės narės į šitos veiksnius galės atsižvelgti. Mes jau bent turėsime gerus planus, kurie leis atsižvelgti į tikruosius ūkininkų poreikius, nes dabartiniu metu ūkininkai iki 25 metų sudaro mažiau nei 6 procentus nuo bendro ūkininkaujančių skaičių. Dorfmano pranešime dėl jo buvo pateikta 187 pakeitimai. 175 iš jų mes galime pritarti. Aišku, yra klausimų susijusių su pinigais. Tai pinigai labai svarbus dalykas ūkininkams. Bet kalbant apie pasiūlymą, tai yra geriausia, ką mes tuo tarpu galime pasiūlyti, nes viskas dar remiasi ir daugiametė finansinė programa. O 175 iš 187 pasiūlymams pritartina, manau, tai aukštas rodiklis. Aš perskaičiau socialdemokratų dokumentą Andrėja, kurį jūs man davėte, perskaičiau labai įdėmiai. Ir reguliavinimo mažinimas, aš apie tai jau kalbėjau, iš dalies to pavyko pasiekti ir jums padedant. Didesnė orientacija į rinkos politiką dabar bus naujos BŽUP politikos pagrindas, tačiau turi būti galimybė ir įsikišti. Ir dėl to mes numatome, kad valstybės narės privalės turėti rizikos valdymo priemonės. Jau pagal omnibus reglamentą tai buvo įvesta. Ir e, tai turėtų iš, padėti išvengti ir nesažiningos priekybos e, e, praktikos ir kitų neigiamų dalykų. Krizių valdymas, visa tai yra priskirta tai vienai sričiai, kuri bus privaloma. Uh, ir bus privalomos rizikos valdymo priemonės parengtos. Na, iš dalies aš atsakiau į klausimą nuo pereimo nuo taisyklėmis remamos veiklos, ko klausė ponas Nikolsonas, prie valstybių narių veiklos. Kodėl mes tą darome? Mes nu, e, darome todėl, kad daugelis valstybių narių dabartiniu metu e, patvirtina perteklinės taisyklės. Jūs puikiai žinote, kad ir jūsų ankstesniais laikais niekada nebuvo indeksuojamos išmokos ūkininkams. Ir visi pinigai a, būdavo a, mokami dabar pagal dabartinės, tai yra konkrečių metų kainas. Taip veikia Europą ir per 20 metų, sakykime, 500 eurų išmokama kiekvieną, pavyzdžiui, mėnesį ar per metus. Bet uh, ūkininkai gauna tas išmokas kiekvienais metais. Bet jiems svarbios dabartinės kainos, o nepalyginamosios kainos, kaip galima būtų įsivaizduoti. Na, labai romantiškai čia užgeso šviesos, kai tik tai prakalbėjome apie pinigėlius. Ačiū pirmininkė. Taip pat pas, mes siūlome uh, labiau vadovautis sektoriniu požiūriu, kad būtų atsižvelgta į tuos sektorius, kurie patiria didžiausią spaudimą. Ir dabartiniai yra pasiūlymas, kuriame apie tai kalbame, teisėkuros pasiūlymas, kuriame apie tai kalbame. Yra daug žemės ūkio srityje sektorių, kurie susiduria e, su labai sudėtingomis aplinkybėmis. Taip, pinigai labai svarbu, bet mes turime galvoti apie tai, kaip užtikrinti galimybės ūkininkam dirbti e, nuspėjamomis sąlygomis. Aišku, kyla daug klausimų, bet pavyzdžiui, kitas klausimas, o kas bus ateityje, jeigu mes ir toliau taip pagal seną modelį finansuosime programas, pagalvokite, kaip mes, pavyzdžiui, padengsime 20 milijardų um, 12, atsiprašau, milijardų skylę, kuri greičiausiai atsi, kuri atsiras jungtiniai karalystiai pasitraukus iš um, Europos Sąjungos. Jūs kalbėjote ir apie veiklą, kaip Jau dabar beje valstybės narės rengia metinas veiklos rezultatų ataskaitos. Yra du rodikliai, kurių mes prašome, kad valstybės narės laikytųsi ir pateiktų mums duomenis. Bet visą tai susijęs su kitais elementais, daugelis iš kurių jau šiandieną dingo ir jų nebereikalavimą. Dabar ūkių konsultavimo tarybos, jos taps privalomų reikalavimų. Kiekviena valstybė narė turės turėti tokias konsultavimo tarybas. Viršutinės ribos nustatymas. Taip, tai daug kaistrų keliantis klausimas, bet pačios valstybės narės turės nuspręsti, nuspręsti ar jos ar jos mokės po 60 tūkstančių eurų ūkiui ar po 100 tūkstančių um, ūkiui, bet dabartiniu metu juk mokama 150 tūkstančių ūkių. Dabar uh, Airijoje ne viskas yra teisinga, ką jūs sakėte, ir jūs pateikėte ne visai tikslius skaičius. Tačiau Valstybės narės turės pačios nuspręsti, ar jos norės tęsti išmokų politiką ar ne, ir negalima už tai jų bausti. Nes sąlygos ES yra labai skirtingos ir tai aiškiai parodė vienkartinių išmokų išplotus uh, schema. Ir jūs, <clears throat> manau, kad uh, bandysite formuoti savo vyriausybę artimiausių metų, jauni ūkininkai? Pirmą kartą mes numatome labai konkretų tikslą jau vien tam, kad valstybės narės parodytų, kad jos iš tiesų nuoširdžiai dirba kad paskatintų jaunų žmonių pritraukimą. 5000 ūkininkų Airijoje pasinaudojo iš ankstinio patikrinimo sistema, pre-prevention, e, iš ankstinės prevencinės schemos sistema ir aš manau daugelis tų ūkininkų labai džiaugiasi tą schemą. Bet svarbiausias dalykas, taip mes nustatome taisyklės, kurių daug, bet valstybės narės papildomai priima savo taisyklės, sudarydamos perteklinį reguliavimą. Ir tada supaprastinimas niekada nesuveiks bet kaltinama bus komisija, nors ne komisija už tai atsakinga. Pone Hausingai, jūs neperskaitėte dokumento prieš atvykdamas į posėdį, nes jeigu jūs pasižiūrėtumėte, kaip yra uh, kokia siūroma ekologiškumo arba žalinimo sistema, aš nesitikėk, negaliu dabar jums čia visko smulkiai išaiškinti ir neturėčiau, bet paskaitykite dokumentą. 20 procentų, kurie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 padarinių, klimato kaitos reikalavimais ateityje virs 40 procentų. Taip jūs dėl to nepatenkinti. Tačiau paskaitykite ataskaitas apie žalinimo schemą. Jinai neveikia, todėl kad jinai per daug sudėtinga. Ir mes nutarėme ją keisti, sudarydami ekologinės schemas, ekos e, schemas, kurios remsis kitomis taisyklėmis. O ambicijas norės nustatyti, turės nustatyti pačios valstybės narės, jeigu jos norės gauti daugiau pinigų, nes ekosistemoms yra numatyta galimybė gauti papildomų pinigų. Jūs kalbate, jūs teikiategi e, pakeitimus Dorfmano pranešimų ir mes juos atsižvelgiam. Toliau, pona Agniu. Esminis dalykas yra tas, kad daugiau atsakomybės perdodama valstybėms narėms, bet ji neužkraunama ant uh, ūkininkų pečių. Ir geras pavyzdys būtų tokios praktikos to, kas e, padaryta Niderlanduose. Taip e, buvo e, pertvarkytas pieno sektorius, o e, šimt, e, Niderlandai turėjo susitvarkyti su 160 tūkstančių karvių tam, kad galėtų pasiekti numatytų savo e, taršos, išmetamųjų dujų taršos mažinimo tikslų. Ūkininkams, aišku, ne viskas patiko, bet valstybės narės turės nusistatyti tikslus, kurių turės pasiekti ateityje. Atsiprašau, kažkas nori mane pertraukti, sako komisaras. Pone Lazu, politika yra ekonominio, socialinio ir aplinkosauginių aspektų derinys. Ir yra atskiri tikslai susiję su kiekviena sritimis. Ūkininkams už tai mokamos išmokos ir būtina remti kaimo bendruomenas kad jos būtų tvarios. Aš būčiau labai patenkintas, jeigu BŽUP būtų skirta daugiau pinigų. Aš jums paaiškinau, kodėl mes um, skiria, numatome tiek lėšų, kiek, kiek numatome. Bet nepamirškite, taigi nėra galutinės, niekas čia nededa taško. Mes toliau dėrėsimės ir aš, aš tikiuosi, kad valstybės narės vieningai įvertins visas pastangas. Na, pažiūrėsime, prasidės dėrybos, bus matyti. Na kągi, dabar prasidės kitas etapas klausimų. Bet prieš suteikiant galimybę užduoti klausimus, aš pats norėčiau pateikti porą pastabų. Jeigu mes valstybėms narėms suteikiame daugiau kompetencijos, tai nereiškia, kad tai yra renacionalizacija politikos. Valstybėms narėms tiesiog suteikiama daugiau kompetencijos ir atsakomybės. O dėl jaunų ūkininkų, iš tiesų, valstybės narės gali imtis ir papildomų savo priemonų pavyzdžiui, supaprastinti mokesčių sistemą ūkininkams. Dėkoju. Kanarų salose mums kelia pasiūlymai daug susirūpinimo. Prieš keletą mėnesių Janoje ponas Junkeris pasakė, mes ir toliau įgyvensime posei programą ir nesieksime nei mažinti finansavimo, nei kaip nors koreguoti jų. Uh, bet praeitą mėnesį patvirtinta buvo rezoliucija, e, kuriame buvo pasiūlyta 2021-2027 metams posei e, finansavimą padidinti. Ir komisija dabar siūlo 3,9 e, procentais mažinti posei biudžetą. Ir E, atokiausiams regionams ir e, tai nu, nuo to nukentės aplinka ir taip pažeis sutarties 349 straipsnį. Ir taip pat e, labai svarbu nepamiršti žemės ūkio plėtros priemonės dabar sumažinta iki 70 procentų nuo 80 procentų parama. Taip negali būti. Aš prašau, kad jūs gintumėte tas e, lėšas ir e, kad gyvenintumėte pono Junkerio žodžių 25 milijonai eurų tikrai nėra daug, bet toms, e, tiems regionams, nutolusiems posei regionams tai yra išgyvenimo klausimas. Ponas De Castro. Dėkoju. Aš noriu pasakyti, e, Ponas Artui yra salė ir pasakysiu, kad šeši ministrai gynė BŽUP e, biudžetą pasiūlytą. Tikiuosi, kad uh, E, kitą kartą per kitą tarybą atsiras daugiau tokių ministrų. Taip pat norėčiau kai ką pakomentuoti dėl iniciatyvų. Mes turime užsitikrinti geresnės sąlygas. Aš jau daugybę kartų kartuoju komitete, jog nesažininga, kad ūkininkai mokėtų už tai, e, dėl ko padarė pasirinkimą Britanijos piliečiai. Norėčiau paprasčiausiai priminti, E, jums, kad visos geros naujienos, e, kurias išgirdome iš komisijos nario, yra tikrai puikus dalykas - lankstumas, e, sustiprintos valdymo priemonės, dėmesys jauniems ūkininkams. Tai yra gerai. Labai svarbu yra požiūris. Jeigu valstybės narės galės pasirinkti, tai galbūt ne visos jos e, dirbs deramai ir ar neatsiras dar daugiau biurokratijos, ypač kai kuriuose regionuose mano gali nukentėti. Dėkoju, dėkoju visiems, dėkoju pirmiausia komisijos nariui ir noriu pasakyti, kad pritariu tam, ką, ką tik tai pasakė kolega Paulio De Castro ir tam, ką sakė kolega Des. Manau, kad pateikus šį pasiūlymą nesumažės biurokratinė našta nesumažės tikrai biurokratija, bet atsiras ir teisinio neiškumo. Ir, ir tai nėra mūsų vienas iš tikslų. Ir noriu pasakyti, kad uh, bus taikomas tam tikros priemonės. Uh, orientuotos į rinką. Ir noriu priminti Jums dabar e, mūsų parlamento sprendimą dėl oškų ir avių sektoriaus. E, Jau anksčiau buvo parengtas pranešimas savo iniciatyvą šiuo klausimu. Jūs kalbėjote, reikia nu, priminti jums taip pat salose e, vykdoma žemės ūkio veikla gyvininkystė. Tai nėra periferiniai regionai, bet juose taip pat e, salose yra daug problemų. Ir dar vienas dalykas - jaunimas. Iš tikrųjų neišgirdome uh, jokių naujienų. Mes turime labai rimtą iššūkį išspręsti susijusi su jaunimu. Pone Hoibuš. Komisijos nariai, nekartą atkreipėte dėmesį į tai, kad e, nacionalizavimo, renacionalizavimo nebus, kad uh, esate suformavę bendrus tikslus, kurie galioja visiems, tačiau e, vertindama šios tikslus aš išvelgiu e, tarp jų nemažai tokių, kurie e, vieni kitiems prieštarauja ir valstybės narės čia gali atsiriekti gardžiausius kasnelius nuo šio pirago, daugiau dėmesio skirti aplinkosaugai, vakovai su klimato kaita ir jūsų nustatomi rodikliai yra pakankamai silpni, taigi bendro vaizdo susidaryti mes negalime. Valstybės narės turi parengti strateginius planus, kiekviena valstybė narė teiks pirmenybę e, kitokioms susiritims, tačiau mūsų svarbiausi iššūkiai yra kova su klimato kaita e, e, aplinkosauga, situacija rinkoje bendroji, kuri blogėja ir aš jūsų pasiūlyme tikrai e, nematau jokios naudos būtent e, pagal šios aspektus vertinant. Galite pakartoti Martino Hoislingo žodžius, simkite šį pasiūlymą ir iš tiesų imkite spręsti e, svarbiausių problemų. Dėkui, pirmininkė. Komisijos nariai, jūs pradžioje sakėte, kad ūkininkai priklauso nuo e, paramos pajamoms. 46 procentai tokios paramos atkeliauja iš Briuselio. E, mane tai šokiravo, tai nėra sveika, mes kažką turime daryti su tais skaičiais ir atsakymas ne didinti tiesioginę paramą. Uh, bet e, užtikrinti, kad ūkininkai galėtų daugiau pajamų gauti iš rinkos. Ir man malonu buvo išgirsti, kad jūs akcentuojate orientaciją į rinką ir konkurencingumą ES žemės ūkio sektoriaus. Man e, labai patinka jūsų pasiūlymas, nes jisai bus skirtas, pridentas prie konkrečių atvejų. Galvojame apie ilgalaikę ūkininkų ateitį, apie konkurencingumą ir tvarumą ilgalaikėje perspektyvoje. Uh, o ne laikomasi senamatiškų nuomonių apie paramą pajamoms. E, dar norėčiau su kai ko paklausti. Dažnai sakoma, kad reikia užtikrinti paramą pajamoms, nes e, priemonės mūsų griežtesnės negu trečiosiam šalims. Bet noriu paklausti jūsų apie skirtumus tarp priemonių, kurios e, taikomos pas mus ir trečiosiose šalyse. Ar turite kokiu nors e, skaičių ir kokie tai skaičiai? Nie powiedziałeś, jak ten rynek ma dać więcej dla rolnika. Kaip dabar rinka turėtų daugiau pajamų ūkininkui generuoti klausimas. Ačiū komisijos nariai. Kalbėkime atvirai. Jūs e, komisijos narimams parengėte tokį biudžetinį kokteilį, kurį sunku yra suvirškinti arba bent jau praryti. Taigi, e, žemės ūkio srityje nusivylimas yra didelio masto, taip pat ir nepastenkinimas, kurį jaučiame Briuselėje. Jau kurį laiką žemės ūkio padėtis tik blogėja. Jūsų pasiūlymas, tiksliau komisijos pasiūlyme, mums e, siūloma dar labiau sumažinti paramą ir e, padidinti kitose e, padidinti kitais būdais ūkininkų pajamas. Kažkokios stebuklingo recepto čia nėra ir būtent dėl to jūs ir sulaukite, jūs pasiūlymas tikrai sulaukė pakankamai didelės kritikos. Noriu pasakyti, kad <clears throat> jūsų pasiūlymė neatsižvelgiama į biudžeto apkarpimus ir e, prekybos sutarčių poveikį nėra atsižvelgiama, dėl e, prekybos sutarčių, dėl kurių šiuo metu yra deramasi. <clears throat> Taigi noriu priminti, kad čia mes kalbame apie bendrą žemės ūkio politiką ir ūkininkai iš mūsų laukia atitinkamų atsakymų į kilančius klausimus susijusius su nauja reforma, kuri yra pateisinama tik dėl biudžeto sumažinimo. Po patirto šoko reikia laiko apmąstymams. Jūs pademonstravote e, didelius pedagoginius gebėjimus, kad e, paaiškintumėte mums, e, kad Europos parlamento nutarimai yra įtraukti į jūsų pasiūlymo nuostatas. Pirmininkas, manau, kad mes pamirštame, kad <clears throat> biudžetą rengia visa komisija, o ne už žemės ūkį atsakingas jos narys, todėl manau, kad reikėtų savo pastabas e, adresuoti taip pat ir visai komisijai bei mūsų valstybių vyriausybių vadovams, nes jie taip pat priims sprendimus dėl biudžeto. Pons Vaits dabar. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai. Situacija yra tokia, kad didelę dalį savo pajamų ūkininkai gauna per tiesioginės išmokas, tačiau patikėkite mumis, mes tikrai norėtume gauti sąžiningą kainą už savo darbą, tačiau jeigu jau turime gauti paramą, tai turime visuomenį ir paaiškinti, už ką tą paramą gauname, o žmonės iš mūsų tikisi sveikų gaminamų maisto produktų, aplinkos tausojimo, būtent į tai turime orientuoti paramą. Aš esu ekologinis ūkininkas, atitinku klimato kaitos, vandens apsaugos, gyvūnų gerovės ir visas kitas nuostatas šimtų procentų. O kur mano ūkis susilaukia dėmesio jūsų politikoje, išskyrus tam tikrose nišinėse <clears throat> sprendimuose. Jeigu iš tiesų norite remti smulkius ūkius, tai e, nustatykite atitinkamą uh, Rybakas yra smulkusis ūkis, e, kiek, e, pavyzdžiui, hektarui turi būti auginama karvių, e, dvi nedaugiau, kad nereikėtų ūkininkams amerikietiškais pašarais iš sojos savo galvijų šerti. Kitas kalbėtus, ačiū pan pirmininkė, ačiū komisijos nari už tai, kad atsižvelgėte į svarbiausias Dorfmano parašymo nuostatas, o pasiūlyme kalbant apie apie e, finansavimo apimtis yra siunčiamas blogas signalas ūkininkams. Komisijos e, struktūros pristatydamos <clears throat> biudžetą susilaukė tik tai biudžeto komiteto e, paramos. Aš pritariu jūsų pasiūlymui sumažinti biurokratinę naštą, nepaisant to, kad man kyla nemažai abejonių dėl e, šių supaprastintų procedūrų, tačiau tai turėtų būti tas rytis, kuriai būtina teikti pirmenybę. Tačiau diskusijų pradžioje mes norėjom jums priminti, kad Prancūzija e, pritarė e, bežiaupė biudžetui. <clears throat> Taigi, siekiant išvengti nesusipratimų, Pasakykite e, kolegai e, Oettingeriui, e, kad jis nuslėpė tam tikrą prancūzijos valdžios institucijų dviveidiškumą diskutuojant dėl busimosios BŽP. Noriu aiškiai pasakyti, BŽP nėra susijusi vien tik tai su biudžeto reglamentais, jis susijusi taip pat ir su nuseklumo užtikrinimu bei pusiausvės užtikrinimo tarp laisvos priekybos ir tarp apsirūpinimo maistu saugumu. Aš norėčiau, kad mes paskelbtume iškilmingą deklaraciją, kurioje pasisakytume už e, tą pusiausvyrą tarp ŽUP ir laisvos e, prekybos. Ir <clears throat> tikrai negalime leisti ūkininkams bankrutuoti vien dėl to, kad jiems primetamos negyvendinamos, nepakeliamos sąlygos pirmininkė, negaliu biudžeto komisijos pirmininkui e, leisti e, neišsakyti savo nuomonės, e, kadangi jis taip pat yra ir mūsų komiteto narys. Poniai Zoanai žodis. Pone pirmininkė, komisijos nariai, norėčiau padėkoti Jums už pastangas. Kivaizdu, kad uh, savo darbę jūs mėginate atsižvelgti visų valstybių narių interesus. Vis tik tai egzistuoja tam tikri klausimai, kurie mus nuvilia arba sritis, kuriuose norėtume pagerinti situaciją. Jūs kalbėjote apie išmokas ūkininkams, aš nesutinku, kad pagal, pagal antrąjį ramstį išmokos būtų sumažintos, tačiau jeigu jau prakalbame apie pinigus, norėčiau paklausti, kodėl e, prancūzijos ūkininkams e, išmokos, e, išmokamos yra dvigubai didesnės nei Rumunijos tam tikrų metų buvo kalbama, kad jie patiria skirtingas sąnaudas, dabar sąnaudos e, tapo vienodos ir e, e, gamybos sąnaudos rytų Europos šalise apskritai yra didesnis, nes jose pramonės lygis nėra toks išvystytas. Ačiū pirmininkė komisijos nariai, kalbėjote apie tai, kad pasisakote už teisingesnės išmokas, tačiau tai tik žodžiai komisijos veiksmai jiems prieštarauja. Jeigu komisija <clears throat> e, sieja išmokas su e, um, atitinkamų teisės aktų laikymusi, e, tai kodėl komisija nesilaiko stojimo sutarčių nuostatų skirdama išmokas ūkininkams turėtumėte aiškiai pasakyti, kiek vidutiniškai e, gauna Lenkijos ūkininkai išmokų. Taip pat e, e, reikia kalbėti apie besikeičiančias sąnaudas ar komisiją turi atitinkamus duomenys susijusius su tuo, kiek kainuoja vieno euro skiriama parama atskirose valstybėse narėse. Jūs taip pat kalbėjote apie žalinimą kaip apie tam tikrą nesusipratimą, kurio neliks. Ar e, kito nesusipratimu nerizikuoja tapti ir e, kova su klimato kaita, nes dabar paranoiškai bandoma įtraukti ūkininkus į kovą su klimato kaita. Kalbant apie aplinkosaugą, na, e, tas pastangas suprantu. Taip pat komisija labai rūpinasi sveiko maisto gamybą, nes tai yra būtina prielaidas siekiant stiprinti Europos piliečių sveikatą. Pone Pėti ir žodis. Ačiū, pone pirmininkė, komisijos nariai. Noriu padėkoti už tai, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį. Kalbant apie e, Kroatijos stojimo sutartį, joje numatytas perimas laikotarpis iki 22 metų, per kurį Kroatijos ūkininkai gaus tik tai dalinės e, išmokas iš, e, pagal pirmąjį raimstį iš nacionalinio biudžeto ir e, kitą dalį iš ES biudžeto. 20 metais Kroatija e, e, jau gaus ketvirtadalį išmokų ir noriu paklausti, ar dėl BŽUP apkarpimų Kroatija bus, taps vienintelė šalimi, kuri negaus visų išmokų numatytų stojimo sutartyje. Stojimo uh, E, sutartie numatytos išmokos, e, e, kurios yra skirtos kalnakasybos atsisakymui ir tai turėtų tos lėšos turėtų būti skirtos kaimo vietovių plėtrai ir turint omenyje, kad Kroatija šiuo metu skiria 46 procentų savo biudžeto kaimo plėtrai, tai kaip reikėtų vertinti atitinkamą situaciją. E, ačiū. Komisijos nariai Hoganai, turiu komentarų ir klausimų. Žinome, kad biudžetas bus mažinamas, tačiau noriu pasidalinti su jumis savo mintimis ir pasiūlymais. Visi girdime, kad bežiaupė biudžetas yra mažinamas dėl valstybėse narėse, kai kuriuose dėl e, migracijos srautų. Tačiau mes turime sustabdyti tą žmonių migravimą iš kaimo vietovių į miestus. Per e, BŽUP e, paramą galime tą migraciją sustabdyti, pažaboti ir tokiu būdu išvengti gyventojų skaičiaus mažėjimo kaimo vietovėse. Pat noriu paminėti dažnai pamirštamą dalyką, tai yra bitininkystė, kaip ketinate spręsti jos problemas. Septintame straipsnėje yra numatyti tam tikri rodikliai, kurie siejami su aplinkosauginiais kovos su klimato kaita rodikliais, tačiau jie yra neįtraukti į nacionalinės priemonės e, ir, ir e, strateginius planus 11 straipsnėje kalbama apie tai, ką valstybės narės privalo įtraukti į BŽP strateginių planų e, salgiškumo sistemą ir trečiajame e, priedė kalbama apie įvairius e, aplinkos sauginis reikalavimus ir apie bites ten nieko nekalbama. Nėra, pavyzdžiui, numatyta uždrausti pesticidų. Uh, E, dirbamos žemės plotose. Taigi mums dėl to kyla didžiulis e, nerimas, nes e, apdulkintams ir biologiniai vyrovai čia kyla didžiulė grėsmė. Dėkuoju, pirmininkė, gerimas komisijos nariai. Aš užsimu žemės ūkiu 408 milijardai tiek numatyta kitam laikotarpiui. E, bendrai žemės ūkio 365 milijardai dabartinėmis e, kainomis, bet iš vis galime kalbėti apie 380 milijardų, be, atlikus tam tikrus paskaičiavimus, bet šiaip visur minimi yra 365 milijardai, tai kur dingo ta, e, tie 15 e, milijardų? Ar tai yra susijęs su Britanijos išstojimu? Ponas Lenk. Ačiū pirmininkė komisijos nariai savo įžangoje patinga dėmesį skiriate Europos žemės ūkio politikos bendrumui. Ir e, kalbėjote apie tai, kad čia reformais bus užtikrintas vertindamas teikimo pasiūlymą. Tai matau, kad susietos išmokos bus išlaikytos 27 produktams, kai kuriuose valstybės narise sieks iki 13 procentų, tačiau kai matau tą e, lėšų skaičių, galima, lėšų apimtis, kuris būtų galima perkelti iš pirmojo į antrąjį ramstį ir apskritai, ir atvirkščiai, tai Matau, kad pagal antrąjį ramsį yra numatytos 300 procentų mažesnės kvotos aplinkosaugos politikai, tuo atveju, jeigu iki 75 procentų ES investicijų, 75 e, procentų investicijų galima finansuoti ES lėšomis. E, Ponas Flanagan. Uh, thank you very much. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Prieš, jeigu aš būčiau išgirdęs prieš keletą metų, kad bus ribojamos uh, išmokos, tai o aš gyvenčiau ne mieste, galvočiau, kad taip nebus. Tikrai mano šalyje visi plūša žemės ūkija, o tai, kas čia vyksta, tai yra scenarijus, kaip apiplėšti banką. Tik tai šiuo atveju apiplėšiami ūkininkai. Aš labai tikėjausi, kad komisija geriau perskirstis pinigus, bet jūs negalite perskirstyti pinigų, jeigu jūs jų neturite, nes kitaip kad e, bus mažinamos išmokos tik tuo atveju, jeigu viršėjama 60 tūkstančių eurų e, sumą. Bet yra ir kitos priemonės, dėl kurių paprasčiausiai sumažės darbo vietos. Yra čia tokių, kurie kalbėjo ir sakė, kad jie ūkininkauja. Gal ir gauna 120 tūkstančių per metus, bet uh, nebus jokio perpaskirstimo pagal tą planą, kurį jūs e, teikiate. Ir aš neižvelgiu jokių esminių pakeitimų ir neižvelgiu jokios sąsajos su e, pono Dorfmano pranešimu. Jeigu esant dabartiniams aplinkybėms, jūs e, bandote modeliuodami pagal 27 metų senumo situaciją nuspėti ateitį. Jeigu jūs kalbate, ką jie dabar daro, tai jūs turite, dabar pirmininkas pertraukia kalbėtoją, jūs turite. Pirmininkė, aš jau baigiau. Taip, bet viršijote gerokai laiką. Turiu vieną pastabą ir vieną klausimą. Pradžioje komentaras. Nekartą jau norėjau komisijos nariai pasakyti, kad nemanau, kad jūs atvykstate į parlamentą e, vėliausiai. Jūs pirmiausia apsilankote visose kitose institucijose, su žiniasklaida pabendraujate ir tik po to pas mus atvykstate. Nemanau, kad taip elgtis yra tinkama. Jūs džiaugiatės tuo, kad tiek daug parlamentarų E, yra posėdėje, noriu pasakyti, kad parlamentas yra daug mandagesnė institucija nei komisija. Jūs kalbėjote apie paramą darbo jėgai. Aš noriu paklausti, ar čia kalbame apie statistinius darbuotojus ar faktinius, jeigu apie faktinius. Tai e, tos, kurie iš tiesų dirba ūkiuose, tai man kaip socialdemokratai yra labai svarbu, kad būtų skiriama parama tik tiems darbuotojams, kurie moka socialinio draudimo įmokas, kitus mokesčius. Negalime leisti kad būtų remiamos <clears throat> darbo vietos arba darbo jėga, kuri yra e, samdoma nelegaliai. Apie tai turime aiškiai kalbėti, ypač e, kalbant apie šeimos narių įdarbinimą. Tai noriu pasakyti, kad ES e, darbuotojams parama gali teikti tik tuo atveju, jeigu jie yra tinkamai įdarbinami. Ačiū, sako pirmininkas. E, Svarbi informacija ir e, komisijos priimami sprendimai pirmiausia yra pristatomi žiniasklaidai. Ir e, kadangi vyko neformalus ministrų tarybos posėdis, tai mes e, Nenorėjome komisijos atstovų varginti ketvirtadienį, nes negalėjome tikėtis gausaus parlamento narių dalyvavimo, taigi prašau tai aiškiai suprasti komiteto narius. Pone Katainė dabar kalbės. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti komisarui už pasiūlymo pristatymą, kai kurie dalykai nauji, kai kurie uh, atspindi iš tiesų rimtus pasikeitimus, perdodama daugiau atsakomybės valstybėms narėjams, ypač dėl kaimo plėtros programų. Mes taip pat džiaugiamės, kad e, pasiūlymas numato mokėjimus e, vietovėms, kuriuose yra didelės gamtinės kliūtis. Tačiau ar bus tinkamai atsižvelgta į specifines sąlygas? Pavyzdžiui, yra tokių teritorijų, kur vegetacinis laikotarpis yra labai trumpas. Mes matome, kad mažinamas lėšos kaimo plėtrai labai gaila, nes e, daugelis tų priemonų praktiškai pasiteisino. Noriu užpaklausti e, ko siekia komisija, aprib, nusatydama viršutinę išmokų ribą. Ar a, manoma, kad dėl to pagerės darbo našumas? Tokia viršutinė riba tik tai mažins mano vertinimu a, ūkių našumą. O ką komisija mano? Dėkoju komisijos nariai. Niekas nebi, joje tuo, kad naujoji sistema, strateginis planas kelia daugiausiai klausimų. Ir nors jų to neprivažįstate, yra rizika, kad bus renacionalizuota BŽUP dėl biudžeto. E, parlamento dauguma yra prieš pasiūlymus ir aš tikiuosi, kad mes rasim, kad nors išeiti. Dabar konkretus klausimas. E, kodėl jūs Kodėl jūs nekalbėjote apie reglamentą dėl struktūrinių fondų? Ar neatsiras, nebus taip, kad atsiras neligybė, pavyzdžiui, pirmo tikslo regionai? Ir kaip ar yra kriterijai, kaip taikyti ir netaikyti tuos uh, fondus? Ir taip pat moterų klausimas. Moteris yra labai e, svarbia žemės ūkė, reikėjo tą paminėti klausimą. Dar vienas dalykas. Jeigu nebūtų patvirtinti jūsų pasiūlymai arba daugiametė finansinė programa, kas atsitiks tada? Voorzitter, dank u wel. Ačiū komisijos nariai, žurnalistai negavo atsakymą į klausimą. E, kokiu mastu bus sumažintas finansavimas. Taigi klausimas, kiek lėšų bus suskiriama. Ir antras konkretus klausimas. Kalbėjome apie pirmąjį ir antrąjį ramstį, minėjote konsultacinės struktūras, į kurias, į kurias galės kreiptis smulkus ūkiai. Tačiau tikrai negalime taistis e, su tuo, kad, pavyzdžiui, Niderlanduose yra keliami uh, E, labai griežti reikalavimai, tačiau e, neskiriamas finansavimas. Pavyzdžiui, dabar dėl pasikeičiančių, beskaičių stacijos 6 e, tūkstančius karvių reikės paskersti ir, ir kaip galima apskritai ūkininkauti dar Niderlanduose tokiamis sąlygomis. Pans Kuzmiuk. Ačiū. Komisijos nariai pradžioje noriu paminėti strateginius aspektus, kalbėjote apie tai, kad breksitas kainuos per metus BŽUP 12 milijardų eurų per metus. Kodėl komisija užsibrėžė naujus prioritetus, kuriems finansuoti prireiks papildomų milijardų, o tai reiškia dar didesnį e, kitų politikos sričių finansavimo mažinimą. Aš manau, kad tai yra tikrai keistas požiūris politinė prasme. Dar vienas klausimas, kuris jau buvo užduotas tai yra tiesioginių išmokų sulyginimas e, tarp senų ir naujų šalių. Tai, ką jūs siūlote, yra tik kosmetiniai pakeitimai. Noriu jums pranešti, kad e, nuo 20 iki 27 metų, jeigu nebus sulygintos tiesioginės išmokos, tai naujai įstojusios šalis galės kreiptis į teismą dėl komisijos vykdomos e, jų ūkininkų diskriminacijos. Ačiū. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. E, džiugu žinoma, kad jūs e, siekėte konvergencijos, bet iš kitos pusės liūdna, kad e, tik tai kadencijos pabaigoje Baltijos šalyse Lietuvoje sieks tik 75 procentus ES vidurkio, kai tame tarpe stojimo dokumentuose buvo numatyta, kad 2013 metais turėjo būti pasiektas ES vidurkis. Tai kaip ir nevykdomas susitarimas tai reiškia lietuvos e, žemdirbiai baltijos šalių žemdirbiai yra pasmerkti dirbti nekonkurencinėm sąlygom tai ir lietuvos e, žemdirbiai penkiasdešimt trys tūkstančiai ūkininkų nesutikdami su tokiomis sąlygomis pateikė peticiją ir iš tikrųjų noriu paklausti jūsų kada gi planuojama ta konvergencija ar tai tik tai gražūs žodžiai kuriuos mes čionai dažnai kalbame ar iš tikrųjų tai realūs darbai kuriuos siekiame padaryti norint kad e, ir ne tik tai e, atskiros šalys bet visos europos sąjungos šalys turėtų maždaug vienodą startą ir vienodą situaciją. ačiū. Dziękuję bardzo panie komisarzu za proponowanie. Labai ačiū gerbiamas komisijos nariai. Jūs siūlote konvergenciją. E, reikia iš tikrųjų sumažinti atotrukį tarp tiesioginių išmokų, bet kol kas to nematome. Kodėl jūs tik tai 22 metais siūlote užtikrinti tą konvergenciją? Toks pirmas klausimas. Antras. Jūs taip pat siekite pakeisti lankstumo slengsnę ribą. Aš nežinau, ar jūsų pasiūlymas tikrai yra deramas. Dar vienas dalykas - išmokos ir gamyba. Jūs siūlote mažinti e, žemutinės ribas. E, toliau ar nebus iškraipama konkurencija su dabartiniu išmogų lygiu. Dar vienas dalykas - galimybė neįtraukti smulkiųjų ūkininkų į ekologinių sąlygų taikymą. Aš nežinau, ar tai padėtų tokiems ūkininkams. Dėkui, ponas Dorfmanas. Ačiū komisijos nariai. Yra kai kurių uh, jūsų pasiūlymo aspektų, kurie man priimtini. Pavyzdžiui, uh, orientavimas į rinkos uh, principus ir aspektus. Tačiau e, manau, kad galima taip pat įsiaiškinti ir klausimus, kurie yra susiję su pirmoju ir antroju ramšiu ir pagal juos teikiamą paramą aš tikiuosi, kad e, jūsų teigiamas požiūris dėl biurokratijos mažinimo pasiteisins, tačiau aš e, galėsiu tuo patikėti, kaip e, šventasis Tomas, kai e, pamatysiu, kaip e, yra praktiškai yra ta biurokratija mažinama. Kalbant apie tai, kiek mano prašymų nuostatų yra perkelta jūsų pasiūlymo, tai manau, kad jūs per, per nelik dosniai čia priskaičiavote tos 90 procentų, aš tikrai tokiu uh, didelio masto atitikimo negalėjau konstatuoti, nepaisant to, kad turiu pripažinti, kad nemažai nuostatų yra perkelta. Aš pageidaučiau šiek tiek daugiau drąsos pirmajame ramstėje, per kurį reikėtų daugiau paramos paskirstyti ir aš manau, kad jūsų E, siūlomas viršutinių ribų nustatymas <clears throat> tikrai praktiškai nebus įgyvendinamas ne viename ūkėje. Šį pasiūlymą reikėtų pagerinti, tačiau tam ir dirbame mes čia Europos parlamente, pamėginsime tą padaryti per artimiausias savaitės. Pone Dorfmanai, jūs e, e, nes ne atsilyginote komisijos nariui tinkamu mastu už e, išgirsus komplimentus savo atžvilgiu. Ponas Būda. <laughs> Ačiū, komisijos nariai. Keli trumpi e, klausimai susijęs su skirtingomis e, sąlygomis dėl viršutinių ribų nustatymo. Aš manau, kad šis pasiūlymas E, gali atnešti daugiau žalos nei e, naudos dėl regioninių skirtumų. Antras klausimas. Kaip jūs įsivaizduojate išmokas aplinkosaugai pagal antrąjį ramstį? Trečias e, klausimas. Aš pasigėdau bazinių išmokų pagal pirmąjį ramstį buvusių anksčiau, ar jos išlieka, ar jos jau dingusios. Ketvirtas klausimas dėl biurokratijos mažinimo galbūt e, polemiškai e, provokuodama šiek tiek pasakyčiau, kad galėtume sumažinti valstybės tarnautojų skaičių tam, kad sumažintume biurokratinę naštą, kuri tenka žemdirbiams. Nes būtent toks yra mūsų svės politinis tikslas - mažinti biurokratinę ūkininko naštą. Dabar uh, Ponas Būda. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisarė, mes labai vertiname jūsų ir komisijos pastangas, tačiau mes e, tikrai nesame patenkinti, nes e, norėtume, kad konvergencija vyktų sparčiau. O dabar, jeigu kalbame apie viršutinės ribas, jūs turite atsižvelgti į tai, kad tai yra valstybių narių, kuriuose yra nepaprastai stambus ūkiai. Mes tokių labai stambių ūkių turime 3,5 tūkstančių ir akivaizdu, kad dėl to reikia remti smulkius ir vidutinius ūkius, nes be paramos jie nesugebės išgyventi rinkos sąlygomis. Dabar, kai kalbame apie lankstumą, Pone komisarė, nuo tada, kai aš buvau išrinktas į Europos parlamentą, girdžiu kalbas apie lankstumą. Ir tikiu, kad didesnės atsakomybės perdavimas valstybėms narėms reikš administracinės tašos mažėjimą, bet aš manau, kad yra tikrai daug taisyklių ir aš galiu jas įvardinti, kurias reikėtų standartizuoti visiems. Pone Ribeiro. Komisarė, mane labai nėra mina tai, kad posei paramos programa nebetenka paramos. Jis yra labai svarbi kalnuotoms vietovėms ir gali kelti e, tikrą grėsmę, jeigu ji nebus finansuojama. Ja, aišku, tai yra autonominė programa, bet ją reiktų peržiūrėti, nebijoti. Dabar atokus rajonai, už ką jie baudžiami, o baudžiami jie trim būtais. Pirmiausia, tai pozai programos finansavimo mažinimas ir beje nebuvo atsižvelgta į parlamento nuomonę, kuri buvo priešinga. Tuchenhydės taip pat 25 procentai, procentais mažiau finansuojama a, kaimo plėtra ir dar mažinama at, parama tokiems rajonams. Tai ką mes pasieksime? mes tikrai ko gero sulauksime renacionalizavimo e, BŽUP politikos ūkininkai pakankamai e, turės sumokėti. Tai ką dėl Brexit jie turės padengti krizę rinkoje savo lėšomis? Ar mums nebereikia ūkininko? Nesupratau, kodėl teikiamas pasiūlymas, kuriame neatsižvelgiama į būtinus ir tinkamus dalykus. Tokiu būdu šis pasiūlymas jau savaime yra iškastruojamas ir nepagrindžiamos pasiūlymo nuostatos siekiant užsibrėžtų tikslų. Taip pat noriu paklausti, ar atskiriems sektoriams, kurie yra remiami pagal antrąjį ramstį, yra atliktas poveikio vertimas, kad mes, kad mes galėtume palyginti poveikio vertimo rezultatus su tikrove. Ir trečias klausimas, kokios yra numatytos perinamo laikotarpio taisyklės ir nuostatus. Pan poseł Braman. Um, indicated... Komisijos nariai, jūs sakėte, kad Briuselis nebereglamentuos tiek, kiek žemės ūkio naudmenose gali būti hektare žemių ir kad tokiu būdu e, kaimo plėtros priemonės ir tiesioginės išmokos bus taikomos tokiai žemiai nors tai atrodo jau yra pažanga, bet niekas negarantuoja, kad tikrai atsiras daugiau medžio žemės ūkio nuotmenuose, nes ūkininkams gali kilti susirūpinimas dėl to, ar tikrai, pavyzdžiui, e, žemės, e, žemė, kurioje yra medžių, gali būti prilyginta ganykloms arba e, žemė, kurioje galima e, šienauti. Ar jūs galite patikslinti tai? E, žemės ūkio miškininkystės e, sritis, 9 procentai jau dabar yra miškai susodintos žemės, tuo galime pasidžiaugti, tikimės, kad tai pagerins mūsų klimatą, taip pat prisidės prie bioįvairovės priemonių stiprinimo. Panas Bolovič, dėkoju. yra penki pažangus dalykai. Pirmiausiai yra numatytos žemutinės ribos išmokoms, taip pat labai geros priemonės jauniems ūkininkams, toliau ryšys tarp ūkininkų ir perdimo pramonės, taip pat išmanieji kaimai minimi. Tai yra nuostabi mintis, tačiau kyla man ir tam tikrų klausimų, kaip gaudami mažiau pinigų mes viską užtikrinsime. E, kaimo plėtros fonde, sanglaudos fonde bus mažiau lėšų, kaip pavyks viską padaryti. Labai sunku įsivaizduoti, kaip mes tą užtikrinsime dėl strateginių planų, kurios turės rengti valstybės narės. Ar neatsiras e, mokėjimų testinumo problema? Ir taip pat, ar valstybės narės nesudurs dėl tų planų su didžiulė našta? Taip pat e, dėl žalimo tam tikrų priemonių. Tai gali sukelti labai dėlius skirtumus ar valstybių narių pirminkė. E, sumažinta bus lėšos pirmajame ir antrajame ramstyje. Ir e, taip pat matome, kad komisija migracijai skirs daugiau lėšų. Noriu pasakyti, kad Prancūzijoje š e, 614 e, milijonų eurų prarandama kas metus bus. Tai yra baisus dalykas. Mūsų žemės ūkis yra labai stiprus pasaulyje, e, bet kenčiame nuo tam tik tikrų priemonių, pavyzdžiui, ūkių įstatymo Amerikoje. E, kuris, e, pavyzdžiui, Amerikos ūkininkus labai e, gina ir padeda jiems įveikti dabartinę krizę, o europiečiai kaip musės krenta nuo tų visų apsaugos priemonių, negalėdami prasimušti į JAV rinką. Ir dabar vėl siūloma mažinti paramą pirmajam ramščiui, taip pat taikomos sąlygos susietai paramai. Uh, ir mūsų valstybės narės turi tokiamis sąlygomis siekti užtikrinti, išlaikyti tą patį ūkininkų skaičių. Jūs pateikėte pasiūlymus, bet e, dar supainėtos bus labiau valstybės narės, jos e, bus e, verčiamos renkti strateginius planus. Ir kaip bus visos prie, tos priemonės įgyvendinamos. Grazie Presidente, eh, grazie Commissario. Io devo dire che rimangono forti dubbi sull'impianto della proposta, nonostante... Le... Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai, man kyla nemažai susirūpinimo dėl požiūrio. Jūs patikinote, kad viskas bus gerai, bet kalbame apie bendrąją žemės ūkio politiką, o jūs sakėte, kad komisija parengs tik tikslus ir valstybėms narėms paliks galimybę lankščiai taikyti išsames taisyklės. Tai reiškia, kad tos taisyklės gali būti labai skirtingos. Galbūt bus e, pap, su, e, su apsunkintos konkurencijos sąlygos atsiras disbalansas, gali atsirasti nesažiningos praktikos Aš nežinau, ar reikėtų iš tiesų kalbėti apie lankstumą. Galbūt lankstumas gerai, bet bendras e, pastebimuose toks, kad e, daug yra bendrų dalykų, nes kalbame apie bendrą žemės ūkio politiką. Pone Dolas, dėkui. 75 procentai e, Airijos žemės ūkio e, produkcijos keliauja į Britaniją. Maždaug 80 procentų e, jautienos parduodama Junktinės karalystės vidaus rinkoje. Ir ES remia saugiklio politiką. Bet tai nuo to gali nukentėti ūkininkai, nes atsiras kontrolė tarp mūsų ir pagrindinės mūsų rinkos. Šią savaitę airijos ūkininkų e, žurnale aš manau, kad e, komisa, komisijos narys iš airijos būtinai turi tą žurnalą skaityti. Ten kalbama apie airijos vyriausybę ir komisiją ir darybas. Ir pacituosiu. Airijos ūkininkai lieka nežinioje. Galime ieškoti naujų rinkų ar įvairinti savo gamybą, kaip tik tai išmanome, bet realybė yra tokia, kad pusės dabartinės rinkos tai rinktinės karalystės nebus galima pakeisti naujomis e, rinkomis. Ir e, gali būti, kad e, Airijos ir ES ūkininkai turės pardavinėti savo produkciją žemesnis, žemesnėmis kainomis, jeigu nebeturėsime Junktinės karalystės rinkos dėl breksito. Ir nieko nėra parašyta apie tai, kaip e, bus užtikrintos lengvesnės patekimo sąlygos į penktąją pagal dydį rinką Airijos ir ES ūkininkams. Aren't you happy about it? Ponas Bram. Įsijunkit mikrofoną, jeigu norite kalbėti ponė Pusurazaka. Pone Hazaka. Ačiū pirmininkio komisijos e, nary. Manau, kad e, reforma netinkamas terminas šiam pasiūlymui. E, Europos žemės ūkio praškai nebeliks. Komisija nori dabar skirti 360 milijardų žemės ūkio subsidijoms. Didžioji dalis yra skiriama uh, mėsos ir pieno produktų masiniai gamybai ir e, kiekvienais metais milijardai e, gyvūnų yra sunaikinami barbariškose skerdyklose ES. Aš noriu užduoti konkretų klausimą. Parlamentas pasisakė e, už tai, kad europinės subsidijos parama nebūtų mokama uh, koviniams gyvūnams, jų auginimui. Prieš porą savaičių Europos parlamento dauguma balsavo už atitinkamą e, taisyklių pakeitimą ir dabar e, toks e, auginimas vėl yra įmanomas. Noriu paklausti komisijos nario, kokios sąlygos yra <clears throat> numatytos dabar papildomos, kad europinė parama nebūtų skiriama kovinių e, gyvūnų veisimui ir e, auginimui tikrai e, nesakykite, kad neįmanoma užtikrinti tokių dalykų, nes kitose srityse tinkamos taisyklės yra patvirtinamos. Ačiū. Ponas Santos. Obrigado. E obrigado, senhor comissário. Ačiū komisijos nariai. Laiko turiu nedaug, tai e, iš karto užduosiu klausimą, man kelia nerimo komisijos pozicija dėl posėjų programos. Komet komisijos pirmininkas jau prisėmė atitinkamus įsipareigojimus nemažinti šios programos biudžeto ir komisija e, ją vertina teigiamai, tai štis, nes jos yra labai svarbios, siekiant atremti specifinius iššūkius susijusius su pienininkystės sektoriaus išlaikymo tokiausiuose regionuose man kyla didžiulis nerimas dėl numatytos paramos sumažinimo kaimo plėtrai, nes tas paramos sumažinimas turės skirtingo poveikio atskiroms šalims. Kalbant apie posėjų programą, būtina išlaikyti visapusiškai jos apimtis ir numatyti tam tikrą galimybę lankščiau prisitaikyti prie e, regionų išskirtinumo. E, raginu komisijos narį apsilankyti Azorose ir tuomet mes galėsime pakalbėti apie konkrečius klausimus ir e, problemas. Aš manau, kad tokiu būdu galėsite galbūt pakoreguoti savo netinkamą poziciją. Ponas Vanden Kaldelarė. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariu iš tai, kad atvykote, jūs laukite nemažai kritikos tiek iš kairiųjų, tiek iš dešiniųjų, tačiau tai yra geras ženklas, tai reiškia, kad jūsų pasiūlymai rūpi visiems. Dėl strateginių planų buvo jau daug kalbėta, kiekviena valstybė narė juos turi parengti, tačiau tokia šalis kaip <clears throat> Belgija, kuri turi e, dvi atskiras žemės ūkio politikas, ar E, Belgija turės vieną planą parengti ir galės parengti du. Noriu išgirsti konkretų atsakymą į šį klausimą. Ačiū. Słyszałem, że jeśli... Pirmininkas girdėjau, kad jeigu dėrybos jų rezultatai nėra primtini niekam, tai reiškia, kad dėrybos vyko dėrybas galima įvertinti teigiamai. <clears throat> Nematau daugiau norinčių kalbėti, todėl suteiksiu dabar galimybę komisijos nariui sureaguoti į klausimus ir komentarus, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, aš ir tikėjausi labai didelio susidomėjimo mūsų pasiūlymu, todėl džiaugiuosi. Dabar apie pozę programą nes nekarta jinai buvo paminėta ir daugeliui labai rūpi tai, kad finansavimas sumažintas. Aišku, pon, ponas Junkeris praeitįje daug ką <clears throat> svarstė, bet mes, aš tikrai jį, jam atkreipsiu jo dėmesį į šią programą visom programom beje mažinamas finansavimas, įskyrus toms, kurios susijusios su vaisių pieno tiekimu į mokyklas. Aš labai gerai suprantu, kas jums rūpi ir mes atitinkamai šios dalykus svarstysime. Labai pritariu tam, kas sakė ponas Dekastro apie tai, kad valstybės narės būtų pasirengusios vykdyti priemonės. Ir todėl mes iš anksto ketiname teikti finansavimą ir a, taip pat padėti valstybėms narėms. Mes, man atrodo, su kai kuriais iš jūsų kalbėjome jau apie tai, kad paprastai Anksčiau valstybėms narėms būdavo padedama tada, kada jau priimtas teisės aktas. Ne, joms reikia padėti pasiruošti to teisės akto įgyvendinimui. Ir parlamentas savo laiko apie tai kalbėjo. Todėl pabandykime šiek tiek kitaip elgtis. Nežinau, pasiteisins, nepasiteisins, bet tikrai reikės iš anksto padėti valstybėms narėms parengti strateginius planus. Uh, Ir a, a, kita vertus, tada bus skiriami pinigai. 22 iš 27 valstybių narių pritarė tam, kad būtų mažinamas biudžetas. Bet reikia palaukti. Darybos nepasibaigė, jos dar net neprasidėjo. Visi norime daugiau pinigų. Daugelis valstybių narių, bent jau tos, kurios kalbėjo apie uh, DFP, uh, labai konkrečiai ir griežtai pasisakė dėl naujųjų prioritetų ir prioritetinių sričių, tokių kaip gynyba, kova su terorizmu. Komisija privalo pagal galiojančią teisę laikytis tam tikrų a, nuostatų. Ir aš manau, kai kurie iš jūsų gerai žinote, kaip komisijos narys atsakingas už biudžetą pasakė, tai yra procesas ir niekas tame procese nesustoja. Svarbiausia procesą nukreipti tinkamu, um, tinkamą linkmę. Tai buvo kalbama apie uh, oškų ir avių sektorį, jaunus ūkininkus, bet nepamirškite, Pirmiausia, valstybės narės turės pasakyti, kokios, kokie yra jų nacionaliniai prioritetai, o pats įgyvendinimo mechanizmas bus toks, kad valstybės narės galėtų prisitaikiusios reikalavimus naujo savo sąlygoms juos įgyvendinti. Mes nesiruošiame temti visų ant vieno kurpalio. Tokį pirmą kartą, kalbant apie jaunus ūkininkus, yra nustatyti aiškus tikslai, pakankamai daug suteikiantis manevro laisvės. Ir ten, kur ES gali kartu su valstybėmis narėmis padirbėti, kad daugiau pritrauktume jaunų ūkininkų, tą padaryti būtina, nes kitaip žemės ūkis uh, praras savo gyvybingumą ir mes nesugebėsime užtikrinti jokios socialinės darnos. Dar buvo kalbėta apie valdymą. Bet valdymas reikalauja, kad visos susijusios pusės, įskaitant ir nevyriausybinės aplinkosauginės organizacijas, atliktų savo darbą. Taigi vis, su visais mes ir konsultavomės. Pone Huteman, mes um, nedarėme tam tikros, man atrodo, palyginamosios analizės, kas kiek gauna, kas kiek moka. Bet jeigu rasiu tokius skaičius e, palyginamosius, aš mielai jums juos e, pateiksiu. Ypač, e, kai daug kalbų buvo apie tiesioginės išmokas, ar nevertėtų jų apskritai atsisakyti, nustatyti vieną kažkokį tai bendrą mokestį. Taip, bet nepamirškite, uh, kad yra prioritetai ir mes skiriame e, daugiau finansavimo prioritetinėms e, sritims, nes galutiniam rezultate visą tai dar reikės ir subalansuoti tarpusavyje. Visi, kurie kalbėjo apie biudžetą, ponas Dantanas apie tai kalbėjo, bet noriu iš tai, kad sakyti, mes sudėtingoje padėtyje atsidūrėme, mes nežinome, tokioje padėtyje mes nebuvome. Ir ne tik 12 BŽUP milijonų. Jūs netaip supratote. Jungtinė e, tai yra tie milijonai, kurių mes neteksime per visą biudžetą. Tai nėra vien tik tai BŽUP biudžetas. Ir nepamirškite, kad Junktinė karalystė buvo neto mokėtoja. Ką visą tai rodo? Tai rodo, kad nebus lengva pasiekti rezultatų, nebent valstybės narės sutiks su didesniais įnašais. Aš labai tvirtai tikiu, ir Dorfmano ataskaitoje tai, apie tai buvo daug kalbėta, kad būtina užtikrinti maisto saugumą, saugų maisto tiekimą. Kaip reikia tą padaryti? tegul ūkininkai sprendžia. Mes pagal antrąjį ramstą didžiulę parmą teikiame ekologiniam ūkininkavimui, bet ūkininkas pats turi nuspręsti, kaip jam ūkininkauti. O kada jau prasideda ūkininkavimo metodo dėgymas, tai tada turi būti laikomasi ir taisyklių. Mes um, uh, įvertinome uh, neseniai ir akivaizdu, kad taip žmonės teikia pirmenybę ekologiniai produkcijai, ne kažkam kitam. Labai e, džiugiuosi tuo, ką pasakė biudžeto komiteto pirmininkas, kad taip reikia daugiau finansinės paramonos ir jūs e, manote, kad BŽUP parama turi būti didesnė, tai yra labai gerai, bet Jeigu mes kalbame apie e, didesnės tiesioginės išmokas ir kalbame apie biudžeto vykdymą, tai jūs sutiksite, kad e, nereikia galbūt mėtyti pinigų iš vieno ramščio į kitą, nes antrajame ramstai yra pakankamai daug įvairiausių galimybių. Bet valstybės narės, aišku, visada gali mokėti didesnius įnašus ir tada galima didinti pirmojo arba antrojo ramščio lėšas. Galų gale yra ir bendros priemonės. Mes galime 15 procentų perkelti į vieną, į vieną ar kitą kryptimį. Ir jeigu jau yra viršyjamos tam tikros ribos, tai tada antrojo ramšo srityje tie um, pinigai turi atitekti aplinkosauginiams dalykams. Dabar prekybą. Mes tikrai labai kruopšiai analizavome visas sąsajas ir kokį poveikį prekybos susitarimai turės ES žemės ūkiui. Bet nepamirškite, mes visi su turim suvaidinti savo vaidmenį. Parlamentas, valstybės narės ir taip toliau. Prezidentas Makronas nesenai lankėsi Australijoje ir taip pat kalbėjo apie naujas dėrybas su Australija ir Naujaja Zenlandija. Visą tai vyko per paskutinės dvi savaitės. Preky prekyba yra labai svarbus dalykas, todėl kad e, prekybos kontekste e, daugiau ar mažiau e, iškyla pažeidžiamų sektorių svarba. Toliau pane Žanas sakė, kad galima padaryti daugiau. Taip mes galime padaryti gal ir daugiau išorės konvergencijos e, srityje, bet e, daug iš šitų klausimų bus sprendžiama per ateinančias dėrybas. Ir e, kalbant apie konvergenciją, reikia kalbėti apie virus. Lietuva 3,2 karto išaugo uh, tiesioginės išmokos, nors kai, kurio, kai, kurie, kai kurios finansavimo dal, dalis buvo bendrai mažinamos, išaugo ir Estijoje. Niekas nekalbėjo apie tuos 9 milijonus, kurias mes Lietuvai skiriam, tam, kad Lietuva susidorotų su o, nuo potvinio nukentėjusiais ūkininkais. Kitas dalykas, pusantro milijardo buvo skirta ūkininkams, kurie nukentėjo dėl Rusijos sankcijų. Mes tengiamės daryti viską, ką galime. Tie pusantro milijardo nukeliavo į pieno ir keulininkystės e, sektorius. Ir kai tik tai kyla problema, mes tengiamės padaryti, ką galime. Privatus sandėliavimas. Taip, mes irgi teikiame paramą tam, kad ūkininkai išgyventų ištikusios krizės metu ir daugelis ūkininkų dėka e, dėka mūsų šitos priemonės 2015 metais išgyveno subsidijos ir sąsąją su jų teisėtumu. Aš labai gerai žinau, kokios tai yra subsidijos ir dabartinė žalinimo sistema bus keičiama kita ekosistema, bet mes sieksime jau ambicingesnių tikslų ir darysime viską kitaip. Taigi mes klimato kaitos rytyje veiksime ambicingiau. Audito rūmai yra išsakę savo nuomonę ir pareiškė, kad mūsų dabartinė politika netitinka aplinkos saugos tikslų. Noriu pasakyti kolegijai iš Kroatijos, kad iki 22 metų visi įsipareigojimai numatyti stojimo startyje bus įgyvendi. Pone Nika, jūs kalbėjote apie Bulgariją, neseniai vyko diskusija Bulgarijoje, valstybės narės turi daryti įnašus, kad būtų galima ambicingus projektus įgyventi, bet kai kurios valstybės narės nenori daugiau mokėti ir kai kurios nenori gauti mažiau. Taigi kažkokiu būdu reikia užtikrinti pusiausvyrą proceso pabaigoje. Ir apie tai esame daugybę kartų kalbėję anksčiau. E, dabar daug kas labai plačiai e, pripažįsta išmaniųjų miestų iniciatyvą, panas e, Bogovičius ir kiti apie tai kalbėjo bitės. Dėl apdulkintojų pasiūlymas atskirai bus pateiktas. Ir Mes e, didiname biudžetą bitininkystėje nuo 37 milijonų eurų iki 60 milijonų eurų. Bent jau e, bičių klausimo aktualumas yra pripažįstamas ir visai teisingai. Pone Kadenbach, noriu pasakyti, kad mes labai greitai pateiksime pasiūlymus dėl apdulkintojų ir atsižvelgsime jūsų išsakytą susirūpinimą. Žinote, kokia yra mano pozicija ir žinome, kaip balsavo apie, dėl to parlamentas. E, dėl to, kad tai ponė dėlėjai, dėl skaičių 27 e, valstybių ES 382 e, milijardai eurų jūs galėsite paskui pateikti tuos e, skaičius žmonėms, kuriems patarinėja 27 valstybėms narėms 382, bet dabar 365 BŽUP. O bendro finansavimo dydis 10 punktų, net 10 procentų yra sumažinimas. Taigi tarp struktūrinių regioninių fondų, ponia Gilėra apie tai, man atrodo, klausė, ir e, kaimo plėtros fondo. Taigi 53 e, link 47 atitinkamai yra sumažintos proporcijos, bet tai yra 14 milijardų numatyta kaimo plėtros fondams. Mes darybų metu, jeigu įmanoma, turėsime rasti tas lėšas, kad galėtume paremti antrąjį ramstį. Pone Lins. Nežinau, iš kur ištraukite 65 procentus ES investicijų antrajame ramstyje. Gal paskui man pasakyti, bet nesupratau tų 65 procentų investicinių skaičių. Aš anksčiau pats to negirdėjau, bet gal mes susipanėje. Yra savanoriška parama, e, susietoji parama. Aš e, turiu atstovauti 27 valstybėms narėms, ne tik e, Vokietijai. Ir noriu pasakyti, kad pasiūlyme yra sumažintas reikalavimas iki 10 procentų, taip pat dar 2 procentai numatyti baltyminėms kultūroms. Tikriausiai jums tai labai įdomu. Mes tikrai atsižvelgėme į tai, bet vėlgi tai yra dėrybų klausimas, visi skaičiai ir tikslai. Galutiniai e, skaičiai pasirodys po dėrybų. Pone Flanaganai. Mane visiškai nustebino, labai nustebino jūsų pareiškimai. Jeigu apribojimas paramos neužtikrina pajamų, tai valstybės narės turės spręsti problemas. Jos turės e, sukurti tokią perskaitimo sistemą, kad ji veiktų. Ir mes norime, kad būtų numatyta parama smulkiesiems ūkininkams Taip pat e, konvergencijos elementai turi atsispindėti. Aš pats daugelį kartų akcentavau tai. Būtent mes taip turime dirbti. Mes komisija norime pateikti pasiūlymą, o paskui jis bus toliau plėtojamas ir gyvendinamas. Jeigu turėsime laiko, tai galėsime paskui išsameu apie tai pakalbėti. Pone Niko aš tikrai nenoriu pademonstruoti savo kokios, kokios nors paniekos komitetui. Ketvirtą kartą aš atvykau pas jūs. Jūs girdėjote, pirmininkas paaiškino, kodėl viskas buvo būtent todėl, kaip šiandien yra. Dėl omnibus ponas Del Castro, ponas Des prisidėjo prie šių darbų. Nėra tai lengva problema išspręsti, niekas to ir nesako. Yra e, skirtingi sprendimai skirtingose valstybėse narėse ir mes suteiki, turime suteikti joms autonomiškumo ir turime paremti jas kaip galime, bet man atrodo, kad ūkininkai yra svarbiausi veikėjai. E, Šešėlinė ekonomika taip pat tai yra valstybių narių reikalas. Valstybės narės turi užtikrinti, kad deramai veiktų mokesčių sistemos. Aš negaliu kovoti su šešėlinė ekonomika. Jeigu tai e, susiję būtų su ES biudžetu, tai mes galime kreiptis į Olafą. E, Suomija labai geras lankstumo pavyzdys e, taikant antrojo ramščio priemonės. Ir E, Suomijos e, vyriausybė, Švedijos vyriausybė taip užsima tam tikrų lobizmų, tai vadinamas Nordigeitas dėl klimato, paramos klimato e, kaitos priemonėms švelninti. Aš noriu pasakyti, kad mes dirbsime toliau kitose srityse, jeigu yra problemų Ispanijoje. Aš susitiksiu su uh, santykių su naujoju ministru ir aptarsime šios klausimus ir kitus klausimus. Pirmininkas man sako, kad reikėtų jau baigti, bet dar pasakysiu, jog supaprastinimo požiūriu mes darysime viską, kad supaprastintume e, reikalavimus ūkininkams ir tikiuosi jūsų paramos. 22 metai buvo paminėti, tai jau bus Ket... 22 metai yra ketvirtieji indikatyviniai finansiniai metai. Ir ūkininkams, smulkiesiems bus taikomas taip pat aplinkosaugos priemonės kaip ir dabar. Kaip mes įgyvendinsime savo devynis tikslus? Ponas Dorfmanas minėjo daugiametę finansinę pra, programą, supaprastimo priemonės. E, Piteris Jaras kalbėjo apie miškus, e, jie labai svarbus siekiant mums klimato tikslų ir mes turime savo pasiūlymuose tai atspindėti. Kiekviena valstybė narė turi akcentuoti miškininkystės svarbą ir e, turi siekti tikslų, kurie prisidėtų prie mūsų bendrųjų klimato e, kaitos e, tikslų. Tai reiškia, e, daugiau medžių reikia sodinti. Dabar man liko viena gal minutė. E, Aš tikrai nenoriu dėrėtis dėl e, Brexito. Jūs tikriausiai turite pati daug galimybių bendrauti su Britanijos vyriausybė ir išsakyti savo tvirtą poziciją. E, visi Europos parlamento nariai turėtų e, perskaityti tą leidinį ūkininkams skirtą, ne tik aš, mano nuomonė. Mes turime užtikrinti tiek gyvūnų gerovę, tiek žmonių gerbuvi e, bendrąją žemės ūkio politiką ir mūsų veiksmai turi tą atspindėti ir vienas iš devinių tikslų apie tai ir kalba. Taip pat bus atsižvelgta ir į Belgijos e, valstybės sandarą konstitucinę, kaip ir į daugelio kitų valstybių narių konstitucinę sandarą. Aš galvoju apie problemas Ispanijoje ir kitas šalis. Mes atsižvelgsime į uh, E, aktualiausius dalykus savo pasiūlymus. Aš neatsakiau į visus klausimus, bet tikiuosi, kad į daugumą atsakiau. Dėkuoju Jums uždėmesį. Labai ačiū komisijos nariai. Manau, kad e, silpniausias sritis yra susijusios su BŽP priemonėmis, kurios yra skirtos užkirsti kelią artėjančioms krizėms. Antras klausimas. Kaip e, reikėtų reglamentuoti, reguliuoti rinką, nes joje yra daug problemų. Ir galiausiai žemės ūkio specifika. Vertėjai, kaip ir pačio pradžioje, informuoja pačio dalyvius ir klausytojus, kad dėl vykstančio socialinio konflikto su Europos parlamento administracija ir įteikto pranešimo apie galimą streiką, vertimo paslaugos dabar jau yra nutraukiamos. Ačiū visiems gerą vakarą. Dziękujemy bardzo, thank you very much and uh, now it's time for our committee, it's time for our reporters. Thank you very much, dziękuję i szkoda, że tłumaczę